Morning, ladies and gentlemen, shall we start? Labas rytas, ponios ir ponai. Reiktų pradėti darbą. Sveiki atvykę. Tikrai daug darbų mūsų laukia šį rytą. Daug klausimų reikia apsvarstyti. Taigi, kimbama į darbus, darbo tvarkės tvirtinimas. Kaip matau, kad tradicinė situacija, prieštaravimų nėra, laikysime ją patvirtintą, dabar pirmininko pranešimai dėl septintojo darbo tvarkės klausimo, dėl bendradarbiavimo priemonių. Jūsų aplankė esantis dokumentas yra pasenęs, gausite atnaujintą jo versiją. viską, ką kitą, ką turite aplankose, yra tinkama. Taigi kiekvienas galės pasisakyti e, savo norimų klausimų, ties užsiregistruoti sekretorijate. Beje, pažymėsiu, kad mūsų posėdis yra transliuojamas per inter, internetą, kadangi tam tikri darbo tvarkės klausimai yra viešo intereso. Po to ponė Tatjana Blazikova, atsiprašau, jeigu neteisingai ištariau pavardę, kartu su Agnieška Piekarska prisijungė prie mūsų komiteto sekretariato, sveikiname naujas kolegės, linkime po didžiausios sėkmės. Kaip įprasta, gruodžio 10 dienos koordinatorių posėdžio protokolas jau išdalintas, o dėl 11 dienos protokolas bus išdalintas vėliau šį ryt. Laikysime jį patvirtintų, jei nebus gauta jokių prieštaravimų. Dabar gruodžio 7 dienos protokolų tvirtinimas. Laikysime juos patvirtintais, jei nebus gauta laiku jokių prieštaravimų. O dabar periname prie pagrindinės darbo tvarkės nagrinėjimo. Penktas klausimas – ekonominės krizės poveikis pasauliniai prekybai, jos atgaivinimo priemonės. Koordinatoriai susitarė dėl projekto, kurį pateiksime vasarį plenariniai sesijai. Siūlau iškart pereiti prie balsavimo. Ar kolegos pasirengė balsuoti? Taigi, kas už šį žodinį klausimą? Taigi, kas prieš, susilaikė. Vienas kolega susilaikė, taigi klausimo tekstą patvirtiname. Dabar šeštasis darbo tvarkės klausimas - socialinių ir aplinkosaugos standartų taikymas prekybos dėrybose. Taigi tai yra klausimas. Prie mūsų prisijungs garbus ekspertai. Gal reiktų pirmiausia juos pristatyti prieš tariant man įžanginį žodį mūsų diskusiją. Pirmiausia, e, daktaras Šabalala iš Maastrichto universiteto Niderlanduose. Jis dėsto universitete tarptautinė ekonominė teisė Maastrichto universitete koncentruojasi ties autorinėmis, intelektinėmis teisėmis, jo CV yra padalintas, toliau ponas Howard, kuris dirba Belgijos tarptautinės prekybos sąjungos konfederacijoje. Ten dirba ekonomikos ir priekybos departamento vadovų. Taip pat jau CV yra išdalintas ir galiausiai ponas Kvik. Jis dirba Vokietijos chemijos pramonės asociacijoje. Ten yra atsakingas už priekybos politiką, bei yra pavaduojantis direktorius, bei pirmininkauja dvišaliai darbo grupiai santykiams su Business Europe. Yra ir jo CV. Dar noriu informuoti, kad ponas jų, kuris taip pat turėjo atvykti, dėja negalėjo to padaryti prieš suteikdamas žodį mūsų svečiams. Ir vėliau komiteto nariams. Norėčiau tarti keletą žodžių apie tą klausimą, kurį svarstysime. Kaip žinome, es išorinė politika tarptautinės priekybos srityje yra vykdoma plačiame politinėme kontekste. Čia dvišaliai laisvos priekybos susitarimai yra nagrinėjami bei sudaromi platesnėme politinėme kontekste, atsižvelgiant į politinę asociaciją, į asociacijos susitarimus. Ir yra tokios sąlygos dėl žmogaus teisių, aplinkosaugos bei socialinių standartų. Nepaslaptis, kad e, pagrindiniai žaidėjai tarptautinės prekybos srityje paprastai nesieja savo susitarimus su tokiais e, aplinkosaugos bei socialiniais aspektais, arba bent jau to nedaro taip plačiai, kaip kad Europos Sąjunga. Taigi, tai kelia abejonių daliai kolegų, ar es politika dėl socialinių ir aplinkosaugos žmogus teisų standartų stiprinimo yra sėkminga ir padeda apskritai sudaryti tokius susitarimus, ar ES paprasčiausiai atsiduria prastesnėje padėtyje nei kai kurios trečiosios šalis. Šiame kontekste reiktų paanalizuoti, ar e, tokios nuostatos susitarimuose iš tiesų duoda naudos, ar socialinės ir aplinkosaugos standartai trečiosiuose šalise gerėja, o gal šios sąlygos netgi turi neigiamų, netikėtų poveikių. Žinoma, kad jei ES nori sėkmingiau plėsti savo socialinės ar aplinkosaugos standartus per prekybos sustarimus, ji turėtų turėti galimybę stebėti, kaip jie yra įgyvendinami, kontroliuoti standartų įgyvendinimą. Tikiuosi, kad mūsų klausimas padės šiek tiek e, mus giliau susipažindinti su šią sudėtingą temą bei gausime patarimų, kaip galime patobulinti savo politiką. Taigi, nedelsdamas, norėčiau mm, žodį perduoti e, pirmajam ekspertui ir pradėsime nuo pono Šabalalos iš Maastrichto universiteto. Pirmiausia, sveiki atvykę, daktarė, jūs čia sėdite. Taigi, žodis jums. Na, kažkur dešimt minučių manyčiau, jums. Do... Ačiū. Pasistengsiu, kaip galima e, išsameu viską išdėstyti per skirtą laiką. E, esu e, pasirengęs pristatyti kai kuriuos svarbiausius dalykus, kurie tikiuosi pasitarnaus kaip pagrindas diskusijai, taip pat po to atsakysiu į klausimus, kuriuos užduosite jūs. Taip pat norėčiau pažymėti, kad prieš pradėdamas dirbti Maastrichto universitete dirbau tarptautinės aplinkos teisės centre. Taip pat e, dirbau konkrečiai su e, intelektinė nusavybės teisė tarptautiniuose susitarimuose, taip pat nevyriausybinėmis organizacijomis ir besivystančiomis šalimis e, ir būtent su jų susitarimais su AKR šalimis. Ir remdamasis šią dėrybų patirtimi, parengiau medžiagą, kurią ketinu pristatyti čia. Taip pat, aišku, e, pabandysiu nušviesti ir platesnį kontekstą. Taip pat norėčiau atsiprašyti, jeigu tai, ką sakysiu, bus jau žinoma kai kam, tačiau esu tikras, kad ne visiems. Europos bendrijos turi ilgą istoriją plėsdama ir plėtodama santykius su buvusiomis valstybių narių kolonijomis. Ir tokie santykiai apjungia socialinius, kultūrinius ir kitus ryšius visą eilę įvairiausių sutarčių bei konvencijų. Ir vis labiau centralizuojama Europos bendrijų kompetencija ir būtent komisijos kompetencija priekybos santykis klausimais. Ir taip pat prasiplėtus Europos Sąjungai, Europos Sąjunga susilaukė ir užmesgė santykius su netokiomis tradicinėmis partnerėmis. Ir tokiame kontekste, bei keičiantis pasauliniai galių dinamikai, pavyzdžiui, turiuomenėje čia BRIC šalis, plačių susitarimų mm, veiksmingumas kartais e, tampa abejotimas, abejotinas. Taip pat e, vyksta koncepcinis poslinkis Europoje. Tai parodo trys dalykai visų pirma. Mes e, periname nuo preferencijų prie abipusiškumo principo ekonominiuose santykiuose, taip pat nutolstama nuo tarifų ir už, kalbama vietoj to apie reglamentavimą ir taisyklės, taip pat poli, priekybos politika, priekybos direktorate komisijoje taip pat vis labiau centralizuojama. Ypač greitas e, toks centralizavimas e, vyksta ir kitose srityse, kaip pavyzdžiui socialinė ir aplinkos politika. Mm, PPO sistema taip pat siekia užtikrinti, kad tarptautiniai aplinkos standartai būtų suderinami su priekyba. Pastebėjome, kad e, užsienio politika ypač e, aplinkos ir socialiniai standartai kartais yra apeinami. O tai reiškia, kad priekybos politika gali būti autonomiškesnė ir e, laisviau vykdoma. Ir todėl ES nuoseklumas tam tikrą prasme kenčia. Tam tikros politikos rytis yra nustumiamos į periferiją. Ir dabar pakalbėsiu svarbiausią elementą. Mes kalbame apie kitus konkurentus tarptautinius ir čia turime omenyje būtent Kiniją. Kitas politinis elementas e, yra diskusija apie tai, ką Kinija, e, ats, ką Kinija reiškia, to, kalbant apie tokias šalis kaip Afrika ir, ir, ir apie tai, kaip Kinija su Afrika ir kitomis panašiamis šalimis e, plėtoja savo santykius ir partnerystės. Tokie susitarimai pagristi dviem dalykais. Visų pirma, kad jokių įsipareigojimų nenorima prisimti ir į šį niuansą būtina atsižvelgti. Taip pat tokie susitarimai dažniausiai yra susiję su prekėmis, prekių pristatymo kontraktais, užuot, užuot kalbėję apie bendro pobūdžio prekybos susitarimus. Dėrybų partnerio pasirinkimą lemia ne tai, ar susitarime atsižvelgiama į socialinius aplinkos standartus, bet į mm, priekybos preferencijas taip pat siekiama padidinti prieigą prie rinkos. Ir šiame kontekste, kalbėdami apie aplinkos ir aplinkos saugos ir, ir socialinius standartus, turime prisiminti, kad dė, priekybinės dėrybos neišvengiamai paliečia tokius e, standartus. Vien jau dėl pačios apimties mes perėjome prie e, eros, kai dabar priekyba aiškiai įtakoja aplinkos ir socialinius standartus. Jeigu į tuos standartus dėrybose nebus atsižvelgta, tuo metu bus laikomasi grinai merkantilistinio pirkliško požiūrio į aplinkos ir socialinius standartus, užuot siekus nuoseklaus ir integruoto požiūrio. Norėčiau pateikti du pavyzdžius iš savo pa paties dėrybinės patirties. Vienas iš jų yra susijęs su tuo, kad yra daug labiau praplečiama intelektinių teisų nusavybės taikymos rytis. Čia siekiama, pavyzdžiui, taikyti ribinės priemonės patentams. Pavyzdžiui, pačioje Europos Sąjungoje, Niderlanduose buvo įvykdytas tranzitų gamenamų medikamentų poėmis, kuriuos turėjo gauti Brazilija, bet jų patekimas į Braziliją buvo jau užkardytas tranzito metu. Taip pat reikia kalbėti apie viešuosius pirkimus. Ir čia Europos bendrijų priekybos politika gali užkirsti kelią Pietų Afrikoje vykdomiems e, neskaidriems pirkimams. Dabar norėčiau jau greitai baigti ir leisti Jums užduoti klausimus, tačiau prieš baigiant norėčiau dar pabrėžti, kad Europos bendrijos e, turi egzistuojančias tarptautinės įsipareigojimus e, žmogaus teisų, aplinkos rytyje, į kuriuos turi atsižvelgti ir jos e, priekybos susitarimai. Didėjanti priekybos autonomija reiškia, kad nebuvo tinkamos šių sistemų integracijos. Ir Europos bendrėjai kylanti problema yra tai, kad ne, yra ne šių skirsnių egzistavimas bet tai, kad nelabai pavyksta juos pilnai integruoti į grinai dėrybinių, prekybinių dėrybų kontekstą. Ir todėl ir pavadinau savo prezentaciją daryti geriau, negu apseiti be to iš vis. Taigi, kalbant apie tarptautinius įsipareigojimus, neturime pamiršti, kad Europos bendrėje turi tarptautinių įsipareigojimų, tokių kaip Tarptautinė darbo organizacijos sutartis, kiti susirimai, žmogaus teisės rytyje Bazilio konvencija ir taip toliau. Europos bendrai yra įsipareigojusi, kad jos priekybos susitarimai bent jau, ne, bent jau minimaliai nepažeistų tų nuostatų. Taip pat ji turi užtikrinti, kad tokie susitarimai negalėtų patys leisti viduje įgyvendinti su pagrindiniais tarptautiniais principais nesuderinamų aplinkos ar socialinės politikos aspektų. Taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, kad čia turime kalbėti apie galimybės toliau įgyvendinti socialinės ir aplinkos konvencijas bei sutartis kaip ir kad į priekybos susitarimus žiūrime kaip į tolesnį kelią įgyvendinti PPO susitarimus. Tai taip pat yra galimybės toliau patikslinti tinkamą santyki tarp priekybos susitarimų ir kitų su priekybos susijusių sričių. Tačiau tai taip pat yra galimybė sukurti platesnę uh, nuoseklesnė, labiau integruota priekybos politika. Norėčiau baigti paminėdamas vieną įspūdį, kurį esu susidaręs e, dalyvaudamas priekybinėse dėrybose pasarosius penkerius metus. Atrodo, kad vis didėja spraga tarp Europos bendrijos retorikos apie tai, ką jį kalba apie socialinius ir aplinkos klausimus ir tarp to, ką ji iš tikrųjų padeda pateikia ant stalo dėrybų metu už ką ji nori kovoti, ko ji gali atsisakyti. Ir tą spragą geriausiai atspindi daug stipresnis postumis į merkantilistinius elementus, priekybos elementus ir noras šiek tiek kaip nuošalį nustumti socialinius ir aplinkos klausimus. Aišku, tai iš dalies lemia e, priekybos generalinio direktorato dominavimas. Ir tai ypač matoma panagrinėjus e, santykius tarp AKR ir šalių ir Europos bendrijos. Taigi dabar Europos bendrijos nebesiūlo papildomos vertės tuose santykiuose tos AKR šalis e, tų papildomų elementų gali ieškoti kitur. Taigi turime savęs paklausti, ką, pa, kokius papildomus elementus Europos bendryje siūlo savo priekybos susitarimuose, kurių kitos šalis nesiūlo. Užuot galvoja, kaip e, Europos bendryje galėtų susivienodinti su kitomis šalimis, kitomis jos konkurentėmis. Ačiū. Labai ačiū daktarui Šabalala. Ačiū už tokį aišku pasisakymą. Daktaras Šabalala e, pateikė ir savo pranešimą raštu ir jis netrukus bus išplatintas. Dabar suteiksiu žodį ponui Howard. Jis yra Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos atstovas. Prašom. Labai ačiū. Norėčiau padėkoti už tai, kad pakvietėte atvykti čia. Nors e, mes ir įsikūrę e, Belgijoje, mes atstovaujame viso pasaulio šalis, iš viso atstovaujame 155 šalis. Mes pritarėme tam, kad e, aplinkos apsaugos standartai taip pat turėtų būti paminėti vykstant tarptautiniams priekybinėms dėryboms. De Taigi mes manome, kad į tokius standartus reikia atsižvelgti, kai vyksta tarptautinės dėrybos dėl priekybos. Ir taip pat mes manome, kad reikėtų pasvarstyti, kokią įtaką tokie standartai turi vykstant tarptautinėms ir dvišalėms dėryboms. Maždaug prieš dešimt metų uh, Buvo paplitęs e, toks požiūris, kad e, priekyba yra labai teigiamas dalykas ir kad nereikia kalbėti apie tai, kokią įtaką priekyba turi socialiniams ir aplinkos apsaugos standartams. Kaip kad teisingai pastebėjo pona Šabalala, vis dėlto dabar pastebima, kad priekyba turi įtakos aplinkos apsaugos ir socialiniams standartams. Tarptautinė priekybos organizacija ir taip pat Tarptautinė darbo organizacija yra parengusios ataskaitą. Tos ataskaitos rengimai vadovavo ponas Lamy. Na ir šioje ataskaitoje kalbama apie tai, kaip priekyba ir ekonomika nebūtinai turėjo vien tik teigiamo poveikio. Daugelie šalių padidėjo žmonių netikrumas dėl savo darbo vietų, taip atsitiko dėl globalizacijos. Taip pat e, toje ataskaitoje teigiama, kad nebūtinai egzistuoja tiesioginis ryšys tarp priekybos ir vystimosi ir tarp priekybos ir skurdo mažinimo. Uh, Taigi nebūtinai reikia daryti prielaidą, kad priekyba automatiškai turi teikiamą, teigiamą poveikį. Taip pat reikėtų nagrinėti ir tokį klausimą, kokį poveikį priekyba turi darbuotojų teisėms. Buvo pastebėta nemažai atvejų, kai buvo pažįsti, um, pažįsta darbo teisė. Įsivaizduokime tokį pavyzdį kaip skin, priekyba skintomis gėlėmis. Dažnai šioje srityje dirbantys žmonės yra verčiami dirbti ilgiau, e, neatsižvelgiama į profsąjungų reikalavimus, e, tokie darbuotojai turi e, sąlyti su įvairiamis cheminėmis medžiagomis, pavyzdžiui, pesticidais. Taip pat noriu paminėti ir tokį pavyzdį, kaip tabako ir medvilnės pramonė. Šiuose sritise taip pat dažnai pažydžiami darbo standartai. Dar vienas atvejis yra elektronikos gamyba, tekstilės gaminių ir drabužių gamyba. Šiuose sritise siekiama kiek įmanoma sumažinti darbo kaštus, siekiant padidinti eksporto apimtis. maždaug 50 milijonų darbuotojų visame pasaulyje patiria neigiamą poveikį, nes yra slopinama profsąjungų veikla. Tie darbuotojai, kurie prisijungia prie profsąjungų veiklos, yra diskriminuojami. Uh, Kartais darbdaviai tiesiog nenori mokėti socialinių įmokų. Taigi pastebime nemažai problemų susijusių su priekyba. PPO kai vyksta darybos PPO dėl tarptautinės priekybos, visą laiką reikėtų atlikti ir E, poveikio vertinimą, išanalizuoti, kokį poveikį turėtų tarptautinė priekyba socialiniams sąlygoms tose šalise. Taip pat, žvelgiant į ateitį, noriu paminėti PPO darbo programą, kur taip pat būtų įtrauktas šio klausimo svarstymas. Nepriklausomai nuo to, kaip baigsis e, Doha darbo tvarkė, Doha dėrybos, e, mes jau dabar galime pradėti gyvendinti tokią PP darbo programą, kur būtų įtraukti ir tokie klausimai kaip darbuotojų teisų pažeidimai. Taip pat aš manau, kad reikėtų įvertinti PPO dėrybo, e, prekybos politiką. E, ES taip pat turėtų čia prisimti desnį vaidmenį. Na, kol kas tikrai dažnai pasitaiko taip, kad valstybių vyriausybė atstovai tiesiog atsisako svarstyti tokius klausimus kaip darbo standartai, e, jų taikymas eksporto sektoriuose. Manau, kad PPO turėtų skirti daugiau dėmesio socialiniams aspektams. Praėjusiame dešimtmetyje profsąjungų e, sąjunga, profsąjungų konfederacija jau kėlė šį klausimą ir aš manau, kad šis klausimas nusipelno platesnių diskusijų PPO. Aš manau, kad E, visame pasaulyje reikėtų e, siekti, kad darbuotojams būtų užtikrintos e, normalios darbo sąlygos. Taigi tiek galiu pasakyti apie priekybos poveikį socialiniams ir aplinkos standartams vykstant tarptautiniams darybams. Mes esame parengę išsamų pranešimą raštu, jį galite rasti ir šioje salėje. Mes norėtumėm, kad 14 papildomų aspektų būtų įtraukti vykstant darybams tarp ES ir kitų šalių. Mes norėtumėm, kad abi darybinės šalis paisytų ir darbo standartų. Mes norėtumėm, kad būtų įgyvendintos aštuonios pasaulinės e, darbo organizacijos konvencijos. Kaip kad pradžioje sakė ponas Moreira, yra labai svarbu, kad e, tie komponentai būtų ir gyvendinti. Na, kalbant apie e, komisijos pasiūlymą dėl šių dėrybinių skyrių, tai mes manome, kad tie skyriai turėtų būti gyvendinti ir jie turėtų būti siejami su uh, ginčių nagrinėjimų komitetu. Čia svarbu paminėti e, intelektinę nusavybę, sukčiavimą ir kitus elementus, kurie gali būti įtraukti į dvišalius susitarimus. Komisijos dokumente kalbam ir apie tai, kad abi darybinės šalis turėtų paisyti tarptautinių instrumentų, stebėti tarptautinių įmonių veiklą, užtikrinti, kad jos netaiki žemesnių darbo standartų tam, kad pritrauktų investuotojų arba padidintų eksporto apimtis. Taip pat mes norėtumėm, kad į tokius dvišalius susitarimus būtų ir įtrauktas nuostatas apie tai, kas būtų daroma, jeigu būtų pažeidžiami darbo standartai arba kiti susitarimo komponentai. Susitarimuose su Karibų regionu ir Koreja taisyklės šioje srityje yra pakankamai miglotos. Ir mes norėtumėm, kad Europos parlamentas e, pasistengtų, jog tos nuostatos būtų įgyvendintos. Mes manome, kad reikėtų kalbėti ne vien, kad reikia kalbėti apie tai, kad reikėtų numatyti piniginės baudas toms šalims, kurios nesilaiko susitarimu. tokiu atveju tos piniginės baudos turėtų būti panaudojamos tam, kad būtų gerinamos sąlygos tose sritise, kur nesilaikomas standartų. Taigi tiek galiu pasakyti apie tarptautinės dėrybas tarp ES ir kitų šalių. Mes tikrai norėtumėm, kad Europos parlamentas darytų didesnį poveikį dėryboms su e, Koreja, taip pat Indija, Azijos šalimis. Mes manome, kad parlamentas turėtų reikalauti, kad į susitarimus su tomis šalimis būtų uh, įtraukti ir aplinkos bei socialiniai standartai ir tų standartų, ir būtų reikalavama tų standartų laikytis. Ačiū. Dėkui. Ačiū Labai įdomus pranešimas, daug minčių. Ponas Howard uh, mums perdavė du dokumentus, apie kuriuos jis kalbėjo. Vienas iš jų reikalavimai užtikrinti tvarę ekonominę plėtrą, derintis dėl laisvos priekybos susitarimų. ir tai, kas buvo patikta septintai papau ministrų konferencijų praėjusių metų lapkričio pabaigoje, gruodžio pradžioje. Ačiū Jums už tai. Ir dabar trečiasis mūsų svečias, ponas Reinhardas Quick, kuris dirba chemijos pramonės, pramonininkų susivienijame, kur yra mūsų kolega. Taip, Jūs sėdite čia, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Pirmiausia, norėčiau kuo nuoširdžiausiai padėkoti už kvietimą. Mūsų šiandienos tema mane domina tiek iš profesinės, tiek iš akademinės pusės. Šiandien norėčiau paliesti keturis aspektus. Pirmiausia, aplinkos ir socialiniai standartai pasaulinėje priekybos sistemoje viena šalės priemonės ir VTO mm, ginčių sprendimo dėl esminių darbo standartų arba core labor standards, toliau priemonės, e, kurios turi užtikrinti, saugoti, kaip reikia išsaugoti aplinkos ir socialinius standartus ir pasisakymą baigsiu penkiomis tezėmis apie dabartinę ES politiką. Pirmiausia, aplinkos ir socialiniai standartai pasaulinėje priekybos e, sistemoje. Mes galime konstatuoti, kad PPO e, ginčių sprendimo būdai e, yra patobulėjo ir PPO padėtis nebėra tokia izoliuota kaip anksčiau, bei yra tarptautinės teisės priemonės, kurios leidžia spręsti situaciją pasakysiu, kad priešingai nei privalomais ginčių sprendimo būd, būdais ar atvejais, tai čia ginčių sprendimas nėra pakankamai gerai vykdomas, tačiau ir kad čia yra tam tikrų taisyklių trūkumas. Šios ginčių sprendimo priemonės yra ypač įdomios aplinkos srityje. Tai nulėmė, kad papau taisyklės yra daug labiau orientuotos į aplinką, nei buvo GAT metu, o PPO aplinkos srityje labai e, nori atsižvelgia į aplinkos apsaugos standartus. PAPO vyksta dėrybos dėl aplinkos ir socialinių standartų. Mes laukiame pasaulinio susitarimo šiuo klausimu. Tie įvykiai, e, tendencijos dėja neregimos e, darbo sąlygų standartų srityje, ginčiai šiais klausimais nesprendžiami. 96 metais buvo apsispręsta, kad pasaulinė darbo organizacija bus už tai atsakinga. Tačiau priminsiu, kad 99 metais Sietlo ministrų konferencija paporėmose žlugo. Prisiminkime, kad tuomet kalbėjo JAV prezidentas e, dėl noro imti sankcijų aplinkos ir socialinės standartuose, todėl Dohoje buvo pakartota tik tai, kas buvo pirmą kartą pasakyta 96 metais, taigi išimtinė pasaulinės darbo organizacijos atsakomybė. Jeigu pagalvosime apie tai, ar PPO galėtų būti pavyzdžių aplinkos apsaugos srityje, socialinių standartų srityje. Tai viena šalės priekybos priemonės, kurių kartais yra imamasi, ar gali padėti pasiekti rezultatų. Tačiau, žinoma, tokia galimybė egzistuoja ir ypač būtų galima galvoti apie pagrindinių darbo sąlygų standartų įtvirtinimą. Tačiau ar mes iš ties norime, kad PPO taptų įgyvendinti susitarimo įgyvendinimu policininkė, kuris sektų, kaip viskas yra įgyvendinama, ypač jeigu tai nėra jos e, tiesioginė atsakomybė. Kad tarptautinės darbo organizacijos atveju nieko e, konkrečiai nėra pasakyta dabar dėl policinio papo vaidmens. Pirmiausia, juris teisinis ir politinis argumentas, o to teisinis argumentas. Čia mes turime in, interpretuoti 20 straipsnio išimtis ir ar ten yra teritoriniai apribojimai. Juos visuomet galima įveikti aplinkos srityje, kadangi ten nustatyta, jog negalima kenkti aplinkai ir konkrečios šalies, tačiau nuolat yra kalbama, kad čia kalbama tik apie, sakoma, kad kalbama tik apie ekonominis interesus ir 20 e, straipsnis apie tai nekalba. Aišku, vienašalius priemonės yra įmanomos, tačiau tam turi būti tinkamas politinis pagrindas, bet labai aiškiai ir vienareišmiškai reikia veikti, kad būtų išvengta dviprasmiškių situacijų, bet to ginčiai turi, ginčių sprendimas turi vykti ir ištingai, netgi tais atvejais, kai kyla grėsmė juos pralaimėti. Tačiau labai jautriais politiniais klausimais labai sunku pralaimėti ir tikrai sunku inicijuoti ginčių sprendimo procedūrą. Sakyčiau, kad EP, Tarptautinės priekybos komitetas, gali funkcionuoti kaip tinkamas socialinių standartų įtvirtinimo garantas. Ypač džiugu, kad ES aktyviai veikia tarptautinės priekybos rytyje. Beje, mažėja uždari uždarų dėrybų ir e, kaip rinkėjas ir pilietis aš galiu savo balsu apsispręsti, kokios tarptautinės politikos aš norėčiau. Vienašalė priekybinė politika e, dėl darbo standartų įtvirtinimo yra pakankamai problematiška. Ką mes galime daryti, kad įtvirtiname aplinkos ir socialinius standartus, pirmiausia, sustiprinti tarptautinius susitarimus, toliau vykdyti e, dvišalės e, dėrybas ir daryti vienašalės nuolaidas. Dabar noriu pereiti prie tarptautinių dėrybų ir tarptautinių susitarimų stiprinimo. Manyčiau, kad tarptautinė darbo organizacija buvo sustiprinta 98 metų deklaracija dėl pagrindinių teisių ir principų. Šią deklaraciją buvo pasakyta, kad pagrindiniai darbo standartai e, turi būti įtvirtinti, net jei ne šalis yra ratifikavusi ne visas tarptautinės darbo organizacijos konvencijos, o dėl socialinės teisės ir sąžininkos globalizacijos deklaracijos buvo pasakyta, kad Negalima piknaudžiauti darbo standartais, e, taupant e, veiklos sąnaudas ir kad negalima jų nepaisyti, tačiau nėra tokio ginčio sprendimo būdo TDO kaip PPO ir ten nėra ir jokių sankcijų dėl pažeidimo nustatyta. Pastaraisiais metais matėme, kad potencialus nesutarimai po to dėl ankstesnių kon, konvencijų bei dėl naujų konvencijų Rotterdamo, Amsterdamo konvencijų yra sprendžiami pakankam daug geriau nei anksčiau ir problemos nebėra tokios aštrios kaip anksčiau, bet ir čia mes neturime kažko panašaus e, į PPO turimus ginčio sprendimo būdus dėl e, ginčių sprendimo būdo. Pirmiausia, kalbėsiu apie muitų lengvatas arba GSP. Iš principo, šis GSP plus apima 6336 produktus, galioja 16 šalių. Ir mm, čia pažeidus gali būti lengvatos panaikintos. Dabar grįšiu prie to, kas buvo šį kartą nekartą jau paminėta. Korejos pavyzdžių parodysiu, dėl ko konkrečiai buvo susitarta. Taigi šalis nenori suderinti savo standartų, reguliuojantį autonomiją išlieka bei siekiama aukštų vartotojų apsaugos standartų, numatyta, kad būtų paisoma pagrindinių darbo standartų bei norima, kad TDO visos konferencijos būtų tinkamai įgyvendintos bei e, visos tarptautinės e, aplinkos konvencijos, kaip kad Kyoto protokolas ginčių sprendimo srityje. Čia pasirinktas e, kitas procesas - skaidrumo ir bendradarbiavimo procesas ir yra įsipareigomos įkurti tvarios plėtros komitetą, kuris sprendžia šioje srityje iškiausias problemas, yra tam tikros patarėjų grupės, juose dirba NVO ir socialiniai partneriai, o kai iškyla neišsprendžiami ginčiai, turėtų būti sušaukta ypatinga ad hoc taryba, kurios sprendimas beje nėra privalomai vykdytinas. Iš principo, čia Mes e, tengiamės daryti spaudimą, įvardinti pažeidėjus ir e, ta, tokiu būdu priversti laikytis standartų. O dabar penkios tezės dėl ES politikos, mano baigiamosios mintis. Pirmiausia, derintis. Pone Kvik, sako pirmininkas, gal galėtumėte jau baigti savo pristatymą. Pasistengsiu. Derintis dėl tarptautinių susitarimų reiktų daugiau dėmesio skirti, kad ginčių sprendimai, jų nevykdom atvejais, būtų sprendžiami tarptautiniu lygmeniu. Antra, turėtumėme mm, griežčiau reikalauti e, aplinkos ir socialinių standartų vykdymo dviešalėse susitarimuose, nors iki šiol mm, tai nedavė daug naudos, greičiau netgi pakenkė ES interesams, tačiau e, laisvos prekybos susitarimai mm, tarp Azijos šalių panašių nuostatų kol kas neturi. Toliau sankcijos, ar jų reikia imtis, ar reikia kažkaip kokiamis švelniamis priemonėmis reikalauti susitarimų įvykdymo galėtų tiek vieną, tiek kitą. Iki šiol švelniamis priemonės ES e, pirminybė teikia. Toliau e, reglamentuojant muitinių lengvatų sistemą reiktų galvoti, ką reikia keisti, kadangi kai kurios nuolaidos yra taikomos kaip savaime suprantamos ir dvišalėse dėrybose jas nebekreipiama dėmesio. Ir paskutinė mano mintis, kai derimės dėl laisvos prekybos susitarimų ir norime nustatyti prekybos ir socialinius standartus, tai juos kartu reikia kelti PPO bei ten bandyti savo poziciją labai griežtai prastumti. Ačiū. Ačiū už tokią, tokią išsamų pristatymą apie tarptautinę teisinę bazę, ypač atsižvelgiant į PPO, e, taip pat darbo ir aplinkos standartus. Dabar pereisime prie antrosios klausimų dalies ir suteiksime žodį komiteto nariams. Pradėsiu nuo ponios tokia Saifi iš EPP frakcijos. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti kalbėtojams, nes visi jų pristatymai buvo labai įdomus ir vienas kitą papildė. Norėčiau trumpai pakomentuoti prezentacijas taip pat užduoti kelis klausimus. Visų pirma, ir toliau esu įsitikinusi, kad jeigu norime pakeisti šią praktiką, turėsime e, reformuoti savo priekybos sistemą, taip pat reformuoti ir PPO. Manau, kad jei tikrai norime, kad aplinkos bei, te, bei socialiniai teisės aktai būtų traktuojami taip pat kaip ir priekybos teisės aktai, tuomet reikės imtis rimtų reformų. Norėčiau užduoti klausimą ponui Šabalala, nes jis kalbėjo apie labai svarbų dalyką, būtent laipsnišką, bet vis augant čia Kinijos svarbą ir Kinijos importą į Afriką. Tai yra labai svarbus dalykas. Jis gana tiksliai pastebėjo, kad Kinijos nevaržo jokie ribojimai Afrikoje. Norėčiau paprašyti pono Šabalalos prie to sugrįžti. Taip pat klausimas ponui Howardui dėl reikalavimų taikomų daugia nacionalinėms įmonėms, nes iš jo išgirdome apie socialinių teisų pažeidimus, darbo teisės pažeidimus. Taigi, ką galėtume padaryti, siekdami užtikrinti, kad daugia nacionalinės įmonės laikytųsi savo įsipareigojimų ir kaip galėtume užtikrinti, kad iš tikrųjų tai bus daroma. Visi trys kalbėtojai minėjo pokyčius mm, ir tai, kaip pasikeis mūsų komiteto įgaliojimai pagal Lisabonos sutartį. Todėl norėčiau sužinoti, kokie yra mūsų prioritetai Europos parlamente, ką turėtume padaryti gindami aplinkos ir socialinės teisės priekybos rytyje. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu Alandezir iš socialistų frakcijos. Ačiū pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti kalbėtojams. Turiu du klausimus. Pirma. Galbūt jie galėtų mums papasakoti, pasakyti, kaip jie vertina nuostatas, kurias e, numatėme paprašius JAV kongresui savo susitarimuose su JAV ir jų partneriais, būtent priekybos akte nes e, pavyzdžiui, kalbant apie susitarimą su Koreja, tai irgi būtų įdomu, nes net jie ir Europos komisija sako, kad nuostatos dėl tvarios plėtros numatytos, e, sakykime, dvišalėme susitarime tarp Europos bendrijos ir Korejos yra labai panašios. Manau, kad kai pradedame kalbėti apie e, tai, apie standartų laikymosi stebėseną susitarimuose tarp JAV ir Korejos Mm, tai turėtume elgtis daug griežčiau, o taip pat reikia paminėti, kad jeigu nesilaikoma tų standartų, susidarimą galima suspenduoti. Singapūrė 96-aisiais įvyko ministrų susitarimas ir vien, susitikimas ir vienas iš parlamento siūlymų įvairiose priimtose rezoliucijose dėl pokyčių, kurių norėtume TDO ir PPO, buvo būtent susijęs su priekybos komiteto įkūrimu, kas leistų vėl pradėti PPO dėrybas ir užtikrinti, kad būtų konsensusas tarp PPO narių ir užtikrinti, kad priekybos ir aplinkos standartai būtų tarpusavėje susijęti. Man atrodo, kad tai būtų geras metodas ir papildytų tą bendradarbiavimą, kuris vyksta tarp PPO e, vadovybės ir TDO vadovybės. Ačiū pirmininkė. Aš turiu du klausimus. Svart kalbėjo apie sankcijas. Tas klausimas dažnai keliamas. Kalbama apie finansų panaudojimą, kai nekalba apie sankcijas, būtent vystimosi srityje. Uh, Šiandien yra tam tikrų jau sankcijų, kurios numatytos sutarimuose, pavyzdžiui, dėl GPS, tačiau tos sankcijos niekada nebuvo pritaikytos. Ir aš noriu užduoti paprastą klausimą. Ar uh, galvojama yra apie sankcijas ir apie kokio tipo sankcijas, kurias būtų galima realiai pritaikyti, nors aišku, visą tai yra susijęs su politiniais klausimais. Antras dalykas, JAV mm, 2009 patvirtino Trade Act, priekybos aktą. Ką Jūs galvojate apie šį Amerikos administracijos priimtą sprendimą?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 ES institucijos, komisija ar taryba yra tikrai labai patyrusios kalbėti, tiesiog švaistyti žodžiais apie tai, kad ES yra laisvės modelis, vertybių modelis ir taip toliau. Aišku, kad tos didžiosios europinės vertybės po to tiesiog yra absorbuojamos į visą ES bendrą uh, darbą su trečiai, trečiosiomis šalimis, partnerėmis, neturtingomis visuomenėmis ir tiesiog paskesta tuose reikaluose. Pirmininkė, e, tieselė e, poetas sako, kad tarp idėjos ir realybės driekiasi šešėlis. Tiesa, tas eilėraštis vadinasi nematomas žmogus. Ir iš tikrųjų tarp ES ir neturtingų valstybių, neturtingų tautų yra labai ilgas kelias ir visų priekybos, kitų sutarimų įgyveninimas ir taip toliau yra ilgas kelias. Ir visų pirma, mes turime tai, kas, ką liudininkai yra matę, kas vyko ten, kas, kas yra ir per klausimus apie tai kalbėta, tai yra, kaip yra greunami socialiniai standartai, socialinė sanglauda, aplinkos standartai daugelį iš tų valstybių, su kuriomis ES palaiko ryšius. Kalbėčiau apie tai, kad tos šalis yra tiesiog skandinamos pigioje masinėje produkcijoje ir tokiu būdu visiškai sugriaunama tų valstybių gamyba. Tai iš tikrųjų yra merkantiliškas požiūris. Pirmininkė, pažvelkime į mm, tarptautinių stambiųjų bendruomenių, kurios e, bendrovių, kurios įsisteigusios Europos Sąjungoje, darbą Latino Amerikoje, pavyzdžiui. Ir pažiūrėkime, ką paskui Latino Amerikos valstybių vietos gyventojai pasako, kuomet jiems tenka patirti visus tuos padarinius iš tos veiklos, kurią vykdo turtingosios stambosios įmonės. Pavyzdžiui, Peru stambi uh, kasybos uh, įmonė iš ES. Um, tam, kad galėtų vykdyti savo veiklą su. Uh, su valstybe ėmėsi bendro vietinės bendruomenės žlugdymo darbo. Pavyzdžiui, iš Brazilijos turiu panašios informacijos apie tai, kur stambi. Uh, Vokietijos plieno kompanija panašiai dirba ir jo dežaneiro aplinka, e, žuvų ištekliai, e, jūrinė visa aplinka yra tiesiog žalojama. Pona Šebela galbūt mandagiai kalba apie tą atotrukį tarp um, ES retorikos ir to, kas realiai yra pasiūloma priekybos dėrybose, tačiau aš sakyčiau, kad tai yra tiesiog baisi esi veidmainystė. Ir paskutinis dalykas, pirmininkė, man atrodo, kad viskas dar tik tai bus blogiau, o ne geriau. Uh, žmonės, vargšai neturtingi žmonės ten yra visiškai bejėgiai, jie negali nieko padaryti ir tie um, visiškai piktavališki, net tinkami modeliai yra baisus, kuriuos mes naudojame. Pažiūrėkime, kaip Kinė Afrikoje išnaudoja darbo jėgą. Jeigu kitos valstybės nori laikytis Kinijos standartų, tai o, aš manau, kad situacija plačiosioms masėms tik tai dar blogės. Vienintelis variantas toms neturtingosioms masėms yra sukilti ir pasipriešinti tam, o ne pasiduoti tam vis, tai visai veiklai, kurią vykdo taip pat ir samitos įmonės iš ES. Much appreciate. Uh, Ačiū už Jūsų labai vertinamas pastabas. Aš jau noriu priminti, kad mes čia susirinkome išklausyti mūsų pakviestųjų ekspertų, pasinaudoti tą progą, kad jie atvyko į mūsų posėdį ir gali pasidalyti savo mintimis šiais klausimais. Todėl suteiksiu dabar žodį Karlui Šliuteriui Žaliųjų. Ačiū, ponė pirmininkė. Ne visiškai pritariu Jūsų. O žodžiams, kad mūsų partneriai ne, nepaiso aplinkos sauginių socialinių standartų priekyboje. Na, pažvelkime į JAV naftą susitarime. Yra toks e, kriterijus, nafta man dėl daugelio priežasčių nepatinka, tačiau ten yra nustatyta, kad NVO gali aplinkos komitetui, aplinkos bendradarbiavimo komitetui pateikti tam tikrą, tam tikras abejonės dėl nacionalinės teisės aktų, kurie yra netinkamai įgyvendinami, tas pats galioja ir dėl darbo standartų, viskas pakankamai platu, ten kalbam apie minimalę algą, lygias vyr moterų teisės ir taip toliau. Ypač jeigu mes kalbame apie aplinkos apsaugą ir priekybą, turėtume nepamiršti, kad ten yra galimybė privalomus nuostatas priimti dėl visuomenės informacijos, tam tikrų ter, teršalų, viršutinių e, ribų ir taip toliau. Taigi, nafta yra tam tikrų nuostatų ir jeigu ten tai įtvirtinta, būtų pakankamai nesunku jį daugiau pasiekti, kadangi didžiausias es prekybinis partneris jau turi tokius standartus. Taigi, e, kongresas, svarstydamas JAV priekybinius aktą e, pažymėjo, kad aplinkos ir socialiniai standartai turėtų būti priekybos susitarimų e, dalis. Tikrai nemanau, kad JAV mum nesektų mūsų pavyzdžių, kadangi tai daug kas yra padaryta, todėl PPO lygmenių galime daug pasiekti. Manau, čia mes turime galimybę, turėtume ją pasinaudoti. Iš ties nereiktų pražiopsoti šios progos, e, paspartinti dėrėtis. Hmm ir sparčiau dėrėtis, įtraukti į priekybos sutarimus socialinius, aplinkos standartus. Taigi tikrai neturėtume pražiopsoti šios progos. O paskutinis ponas Tasnė iš Liaudės partijos frakcijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai paprastas klausimas mūsų ekspertams. Mes išklausėme jų nuomonę apie Afrikos, AKR e, šalims daroma Kinijos įtaka ir kaip keisis jų santykiai su Kinija, kuri nepaliaujamai auga, auga ir jos įtaka pasaulyje. Ponas Šabalala apie merkantilistinį požiūrį kalbėjo. Iš ties pakankamai patrauklios mintis, kad nereikia laikytis tvirtų principų, ypač kai mes tų principų norime laikytis. Tačiau pono Kvik taip pat yra įdomios mintis, kad ES neturi pranašumo priekybos srityje, kol kas neturi. Ir iš ties, ar ilgai mes sugebėsime išlikti tokią situaciją, nepasinaudoti tais pranašumais, kuriais mėgaujasi Kinija, kitos Azijos valstybės, jie tiesiog, jos tiesiog prekiauja, naudoja išteklius, daug nesuka galvos. Panašu, kad tai ne, pakankamai supaprastina gyvenimą autoritarinėms valstybėms, kai diktatoriai nesuka daug galvos dėl to, kas vyksta. Ir ar poslinkiai tikrai gali būti į teigiamą pusę. Kol kas panašu situacija yra priešinga. Norėčiau, kad paprašy, paprašyti ekspertų pakomentuoti situaciją Afrikoje po 20 ar 30 metų. Pirmininkas prieš suteikdamas žodį ekspertams atsakyti į pateiktus klausimus. Dar norėčiau komisijos atstovams žodį suteikti Pone Jurgensen, gal galėtumėte trumpai pakomentuoti, nes trumpai, kadangi daug laiko neturime. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėkui už tai, kad šitą klausimą surengėte. Jis e, labai svarbus, jeigu mes norime tvarios plėtros, argumentus į es priekybos politiką, į inkorporuoti, stiprinti šios aspektus. Užimtumo ir aplinkos generaliniai direktoratai dirba kartu siekdami šio tikslo, todėl siūlau leisti e, pasisakyti visiems susijusiems generaliniams direktoratams, kad galėtume ap, aprim, apimti visus aspektus. Kaip suprantu, turime daugiausia 10 minučių pakomentuoti išsakytoms mintims. Gal galima nupjauti per pusę jūsų minėtas 10 minučių. Na, e, gal pakomentuotumėte, kad visas kompetencijas iki šiol buvo prekybos generalinis direktoratas e, susigrobęs. Na, iš ties, kadangi mes esame čia iš trijų direktorato, tai puikiai liudyja apie mūsų sėkmingą bendradarbiavimą, kad visi aktyviai dalyvauja, visų nuomonės yra girdimos. Šiame klausime ekspertai palėtė daug prekybos susitarimus liečiančių aspektų. Tikrai per penkias minutės mes trys nespėsime atsakyti visus klausimus, jeigu neprieštarausite tik keletą žodžių tarsiu apie e, darbo standartų taikymą dvišalėse dėrybose. Gal paliesiu kai kurios esminius elementus čia, o kolegos daugiau pakalbės apie aplinkos bei socialinius tikslus per dėrybas. Jeigu turėčiau daugiau laiko, tikrai išsameu pakomentuočiau dvi šalės dėrybas, daug įdomių minčių iškelta. Kaip žinote, daugos dėrybose mes dėrime dėl aplinkos standartų, turime tam įgaliojimus, dėja jos vyksta sudėtingai, negalime tikėtis daug ten pasiekti, kaip jau minėjau, PPO kontekste darbo klausimai, darbo teisės klausimai yra labai ginčytini, ne vienareiškiškai vertinami. Mes ten e, stengiamės kartu su išimtumo direktoratu daugiau per TDO darbuotis. Aišku, darbo standartai yra geras pavyzdys, ką galime nuveikti tarptautinėje bendruomenėje, dirbant per tarptautinės organizacijas. Ir po šių trumpų pastabų apie tarptautinę lygmenį perėsiu prie dvišalių dėrybų. Iš ties joms buvo skirta pakankamai daug dėmesio per šiandienos pasisakymus. ES tikslas tvarios plėtros tikslus bei įsipareigojimus įtraukti į dvi šalis prekybos sustarimus, dėl kurių šiuo metu derimasi. Mes sutarėme dėl to, kad reikia mm, atskirą mm, tvarios plėtros skyrių turėti, taip pat yra ir Kari Forum, ten kiek kitų aspektų yra dirbama. Na, kurie yra puikus dabartinės strategijos pavyzdys – pažymėčiau, kad tokios skiriaus įtraukimas į prekybos sustarimus yra įtvirtintas daugeliu, dėrybose su daugeliu šalių, ypač tų šalių, kurios pritarė mūsų vertybėms ir mūsų norams. Taigi mes palaikome santykius su JAV, bet nepamirštame Kanados, Naujosios Zelandijos, Ten taip pat siekime tokių pat standartų kaip ir pas mus. Mes tęsime bendradarbiavimą su jais. Taigi, ko mes norime pasiekti e, šiuose dėrybose, norime tvirtų įsipareigojimų tiek dėl darbo standartų, dėl pagrindinių darbo standartų, dėl e, oraus darbo principų įtvirtinimo. Gal kolega iš užimtumo direktoratą pasakys daugiau. Dėl aplinkosaugos mes norime, kad būtų įtvirtinti e, jau egzistuojantis daugiašaliai standartai, jų laikymasis, kolega pasakys daugiau. Taip pat norime, kad būtų paisomas tam tikrų pagrindinių principų. Aišku, kiekviena teisė turi, šalis turi teisę leisti savo teisės aktus, bet norime, kad būtų aukštas darbo žmonių apsaugos lygis užtikrintas. Taip pat norime, kad e, partneriai įsipareigotų nenukrypti nuo e, savo įsipareigojimų ir nekenkti priekybiniams susitarimams. Taip pat ten įtvirtiname tam tikras sąlygas dėl bendradarbiavimo ir yra trečiasis ramstis, tas skyrius minėtas, įsipareigojimai ir toliau institucinė sąranga, ko mes siekiame būtent to, kad ilgalaikėje perspektyvoje dėrybose su partneriais mes pasiektumėme tokį lygį, kuris leistų įtvirtinti tvarios e, plėtros tikslus santykiuose su šiomis šalimis. Keli kalbėtojai jau klausė, ar sankcijos yra mm, geras pasirinkimas, ar, o gal reikia kažkokių švelnių priemonių. Manytumėme, kad e, sankcijos tikrai nepadės įtvirtinti tvarios plėtros tikslus santykiuose su priekybiniais partneriais. Kodėl? Na, e, prekybiniai susitarimai e, iš principo yra riboti ir ten turinys yra ribotis. Jeigu jūs pradėsite dėrybas nuo grasinimo sankcijų jomis, tai daugelis e, šalių vengs tokių sustarimų, kadangi žinos, jog sankcijų galimybė egzistuoja, taigi stengsis būti labai atsargios. Jeigu mes stengsime su, užmėgsti dialogą, rasti bendrų tikslų, ir dvišalių įsipareigojimų, tai tuomet manome, kad pažanga yra didė, įmanoma didesnė, kadangi šal, šalis matys, jog joms naudinga įsitraukti. Žinoma, tvarios plėtros įsipareigojimai yra būtini, mūsų partneriai žino, kad apie tai ir tai atsižvelgia. Žinome, dėl turinio mes stengiamės pasiekti kiek įmanoma daugiau, stengiamės apimti uh, kiek įmanoma daugiau ES rūpinių klausimų. Pavyzdžiui, Koreja tikrai puikus pavyzdys, ten ne tik pagrindiniai darbo standartai apimimi, bet daug daugiau. Jeigu mes panagrinėsime tai, kaip įgyvendinimo mechanizmai yra taikomi, pamatysime, kad e, sankcijos nors yra įmanomas, bet jos yra netaikomis ir žinome tam tikras ginčių sprendimo procedūros yra taikomas atskirais atvejais. Kaip jau kalbė, buvo pasakyta, mes siekime dialogo, bendradarbiavimo pagrindų dirbti, stengiamės įtraukti šalis ir e, iš ties tai yra labai svarbus įgyvendinimo aspektas. Mes norime užtikrinti testinį dialogą, tikrai bandau trumpai kalbėti. ir kodėlgi mes to norime, kadangi tikime, jog pasikeitimai tose šalyse e, būtų nepakankami, jeigu bendradarbiautume vien tik su valdžia, reikia ir e, piliečių įsitraukimo, bei bandome bendradarbiauti su profsąjungomis, kurios yra stipresnės, taip pat su socialiniais partneriais bendradarbiaujame nes visa tai padeda geriau suvokti bendrą situaciją, bendrus tikslus. Taigi dėl šios priežasties manome, kad bendradarbiavimas, e, e, dialogas bei visuomenės įsitraukimas ilgalaikė perspektyvoje padės pasiekti tvarios plėtros tikslų, taip pat socialinio ir aplinkos tikslų. Žinau, laiko mažai, tačiau jeigu pirmininkė neprieštarausite, gal a, kiti kolegos iš komisijos galėtų pasiskirti pirmininkas leidžia. Uh, Ačiū pirmininkė. Kel, kelios pastabos uh, siekiant pabrėžti šį ES požiūrį į darbo klausimus. Uh, tiek atsižvelgiant į politinius įsipareigojimus, tiek į savo priekybos partnerių įtraukimą. Tai yra požiūris, kuris remiasi ES įsipareigojimais pagal tarptautinės sutartis. Europos komisijos įsipareigojimais, tačiau taip pat e, juos prisėmė ir 2007 metais e, Europos parlamentas savo rezoliucijoje e, būtent remiamas socialinio dialogo socialiniais principais. Ir todėl E, jau peržengiami minimalūs pagrindiniai socialiniai, e, socialiniai standartai ir darbo standartai. Būtent siekiama apjungti ekonominį konkurencingumą su socialiniu progresu ir tai yra pagrindinis mūsų tikslas, būtent, kad priekyba eitų koja kojon su socialinė pažanga. Ir e, čia tame požiūrį yra trys elementai. Visų pirma, raginimas veiksmingai įgyvendinti keturis pagrindinius darbo standartus, kaip numatyta pagrindinėse TDO konvencijose. Antra, peržengiant šios pagrindinius darbo standartus, toliau daryti pažangai, ratifikuojant ir įgyvendinant kitas TDO konvencijas. Trečia, tai ir tai yra konkretesnis e, aspektas lyginant su kitomis šalimis. E, EFTA požiūris remiasi įsipareigojimu siekti šių principų ir tikslų. Taip pat iš kitos pusės matome, kad tokiu požiūriu paremta priekybos politika yra viena svarbiausių priemonių įgyvendinant darbo, šitos darbo tikslus daugia šaliame ligmenyje e, mes remiame naujasias apraiškas susijusias e, su TDO ir PPO koordinuojama veikla. Paskutinis žodis e, ir čia norėčiau patvirtinti tai, ką jau kolega yra minėjęs, padaraus darbo perspektyva yra dar vienas argumentas, kodėl ES renkasi iniciatyvomis, paskatomis paremtų paremta požiūrį, siekdama įtraukti partnerius. Nes čia remiamas įsitikinimu, kad tvari plėtra gali pasiteisinti tik tada, jei ji remtis socialinėmis reformomis, taip pat politinių mm, visų susijusių šalių įsitraukimu. Uh, Mes manome, kad stebėsenos mechanizmai numatyti EFTA strategijoje numato mm, taip pat geras paskatas ir yra geras katalizatorius. Taip pat so, norėčiau paminėti, kad socialiniai partneriai ir pilietinė visuomenė taip pat vaidina labai svarbu vaidmenį. Ačiū. Ačiū. Dabar žodį vėl suteiksiu svečiams. E, tai tokia pačia tvarka, kaip ir jie skaitė savo pranešimus. Taigi norėčiau daktaro Šabalalos paprašyti atsakyti į jam užduotus klausimus ir sureaguoti į išsakytas pastabas. Jums žodis, daktarė. Ačiū. Pabandysiu e, e, sutilpti į suteiktą laiką. Atsakydamas į ponios iš EPP klausimą dėl Kinijos ir Afrikos. Čia norėčiau dar pakartoti tai, ką jau sakiau. Afrika, Afrikos ir Kinijos susitarimai yra skirtingi nuo tų, ką mes suprantame priekybos susitarimai. Mes čia turėtume kalbėti iš tiesų, iš tiesų apie kontraktus, e, prekių e, pristatymo kontaktus, kuriuose taip pat bandoma atsižvelgti į infrastruktūros e, kūrimą, tam tikrus grinuosius pinigus ir taip toliau. Tačiau toje situacijoje taip pat pastebime tam tikrą paketą, kuris ES bent jau būtų laikomas pagalba. Juos, tuos susitarimus galima būtų prilyginti mineralų, naftos e, e, gavybos kontraktams, kuriuos ES yra sudariusi su tam tikromis šalimis. Priekybos susitarimai iš kitos pusės yra visiškai kitos kategorijos susitarimai ir tai svarbu pabrėžti, kai kalbame apie e, dėrybinių partnerių atranką ir vaidmenį. Tie susitarimai, kurie yra sudaryti su Afrika, negali būti prilyginami Europos susita priekybos susitarimams. Jie greičiau prilyksta prekių pristatymo susitarimams ir sutartims. Antras klausimas buvo apie spragą. E, čia norėčiau atsakyti dvie, dviejais būdais. Pirma, esmi, es, esminė spraga. Svarbu pabrėžti, kad viena iš priežasčių, kodėl skiriasi tai, kas yra siūloma priekybos prasme ir kas siūloma dėrybose socialinė aplinkos prasme. Yra suprantama taip, kad Visą tai siūlome kaip vieną visumą, tačiau jeigu panagrinėsime tuos susitarimus konkrečiau, pamatysime, kad yra tam tikrų nuostatų įsipareigojimų kaip technologijų perkelimas, infrastruktūra, net ir finansiniai, finansiniai pervedimai. Juos Europos Sąjunga perkelia į pagalbos paketą, dėl kurių deramasi visai kitaip. Tokiu būdu partneriai paskatinami įsitraukti. Taip pat pasakytina ir apie sankcijas. Diskusija apie sankcijas yra šiek tiek e, nefunkcionali, todėl kad reikia pagalvoti, ką galėtume padaryti, kad privestume kitus priversti laikytis tų taisyklių ir principų. Juos taikome darbo susitarimams, aplinkos susitarimams, negalvojant, kaip jie bus iš tikrųjų įgyvendinami. Taigi, kol nepakeisime pobūdžio to, ką siūlome dėrybų metu, bus labai sunku priversti įvairias šalis kalbėti apie sankcijas tose sritise, kuriuose jų nuomonė tos sankcijos bus visiškai vienpusės taikomos tik joms, bet ne Europos Sąjungai. Galiausiai grįžtant prie klausimo, kurį uždavė ponas Dezir ir ponas Arip. E, priekybos aktas su JAV kongresu yra įdomus, nes jame kalbama apie priekybos politiką jos formulavimo proceso metu, kai kalbama apie galiojimus. Ir tas priekybos aktas numato a priori, dar prieš dėrybas, kad nuostatos, faktinės priekybos, ne tik socialinės ir aplinkos nuostatos, bet priekybos nuostatos atspindėtų aplinkos ir socialinius aspektus. Tai matome e, suomenės veikatos srityje, taip pat darbo ir paslaugų aspektuose. Svarbu pagalvoti, kaip tai galima padaryti. Ačiū. Yeah, thank you very much. Um... Ačiū dėl pirmo klausimo, dėl tarptautinių bendrovių. Sakyčiau, kad yra dvi tarptautinės priemonės, TDO ir EBPO dėl tarptautinių įmonių. Tai yra e, reikalinga užtikrinti, jog būtų geriau laikomas iš šių dviejų teisinių priemonių ir kad būtų geresnis bendarbiavimas su tomis institucijomis. Uh, kad būtų geriau e, laikomas ir labiau gerbiamos tos nuostatos, taip pat ir um, tarptautinėse sutartyse, kurias sudaro ES su tomis šalimis. Dabar dėl antro klausimo, dėl sankcijų ar dėl kitokių ekonominės spaudimo priemonių. Sakyčiau, kad tokio spaudimo. Mm, požymiai leidžia padaryti tam tikrą poveikį per e, GSP, pavyzdžiui, kuomet, pavyzdžiui, buvo tarkim, praeito dešimtmečio pabaigoje su e, Persų įlanko šalimis e, palaikomi ryšiai ir tikrai buvo darbuotojų teisės daug geriau užtikrintos, e, ypač per iš ankstinės dėrybas su JAF ir taip toliau. Dabar dėl, pavyzdžiui, Salvadoro ar Gruzijos, tikrai darbuotojų teisės yra smarkiai pagerintos atitinkamai dėl priekybinių priemonių tam tikros pritaikymo grėsmės. Uh, yra matoma ir kitose valstybėse e, realiai pagerėjusi situacija, tai ir BSP, pritaik, BSP pritaikymą. Taigi, e, tai, kad į priekybinę sutartį įtraukiamos e, TDO nuostos yra labai svarbu ir tai yra būtina. Aišku, kuomet jau kitos spaudimo priemonės neveikia, tuomet galima galvoti apie um, sankcijas kaip ekonominio spaudimo priemonės. Dabar dėl pono Dezir kitų klausimų. Um, JAF ir Kanada įtraukė į savo sutarimus su Peru ir Koreja bausmių, nuobaudų uh, nuostata, kuomet yra pažeidžiami standartai. Tai yra tikrai labai novatoriškas, džiuginantis dalykas, tai yra tikrai tai, ką mes matome naujo. Ir tai yra labai svarbus dėrybinis komponentas, kai eina kalba apie dėrybą su šalimis partnerėmis ir ypač, kad o, tos labai svarbu, kad tos baudos, kurias ta, tos valstybės vyriausybė sumoka, po to būtų panaudotos tam, kad būtų galima kovoti su tuo piknaudžiavimo, dėl kurio tos baudos ir buvo pritaikytos. Ir ES rodo pavyzdį savo dėrybose. Mes sakome, kad ES turėtų parodyti pavyzdį ir drąsiai panaudoti tokias e, priemonės taip pat e, savo dėrybose ir, ir taip pat ir su ir, ir JAF ir Kanados atveju. Dėl tarptautinės arenos, taip, iš tikrųjų, uh, sudėtinga, kuomet, tarkim, Kinija ar kitos valstybės nesilaiko reikalavimų tarptautinėse organizacijose, tačiau yra įvairių priemonių, kurias galima pritaikyti. Ir aš savo pasisakymo metu apie tai kalbėjau ir mūsų e, pareiškime tai yra iš, iš, pristatyta. Tai yra tikrai e, plataus poveikio priemonės, e, kurios gali užtikrinti ir TDO, ir PPO standartų laikymasi. Ačiū. Ačiū, kad suteikite galimybę pasisakyti. Profesorius Kvik mums taip pat pateikė bendrą dokumentą vokiečių kalba ir aš norėčiau paklausti, ar būtų galima gauti jo PowerPoint pasisakymą anglų kalba. Taip, be jokių abejonių, pirmininkė. Aš norėčiau dabar atsakyti tris klausimus. Pirmas buvo dėl PPO rėmose priekybos ir padaraus darbo komiteto sudarimą. Aš manau, kad būtų galima galvoti apie tokį komitetą, nes pavyzdžiui, priekybos ir aplinkos komitetas PPO tikrai sudarė galimybės geriau suprasti priekybos ir aplinkos apsaugos taisyklių taikymą PPO. Ir aš sakyčiau, kad. Um, buvo 96 metais labai geras pranešimas priekybos ir e, aplinkos komiteto darbo, tačiau nuo to laiko, e, sakyčiau, na, papiksina kiek tai, kad nėra tokių gerų jau ataskaitų. Ir iš, galbūt galima būtų sakyti, kad nėra nieko tokio per daug ir pasiekta, tik tai neprivaloma deklaracija. Atsižvelgiant į e, situaciją, tikriausiai tas pranešimas nieko gero gero neduos. Ir ta deklaracija prie nieko gero neprives. Aš manau, kad labai svarbu būtų dvišalius susitarimus įtraukti aplinkosauginių ir socialinių standartų laikymos reikalavimą. Ir per dėrybas, kurias veda ES su tikrai labai plačiu skaičiumi partnerių, galų gale vis tik tai susitarti dėl to, kad tų standartų būtų laikomasi. O po to būtų galima numatyti jau ir PPO dėrybas. Aš Labai tikėčiau, kad dvišalių sutarimų sudarimas įtraukiant tvaraus vystimosi e, skyrių ir neformalų bendradarbiavimų grindžiamą skaidrų procesą e, sudarytų galimybę patikinti partnerius, kad mes uh, norime realiai išanalizuoti jų pranašumus, palyginamosius pranašumus ir tai paversti tinkamų požiūrių. Tai tikrai galėtų persikelti į daugia šalį. Daugia, pa, tai galėtų pavirsti daugia šalimis priemonėmis. Ir tai rodytų, aišku, kad PPO reikalingas konsensus tokioms dėryboms. Uh, Aišku, kad iki tokio konsensuso dar e, labai toli gražu, e, dar reikia, dar, dar tikrai jo nėra, tačiau labai svarbu dvišalėse susitarimuose jau kalbėti apie tai, kokių ko, apie kokias sankcijas turime e, galvoti. Jeigu pažvelgtumėm dabar, pavyzdžiui, į Europos situaciją, 4 procentų pritaikymas tikrai nei, mano akimis visai nesankcija. Aišku, žemės ūkio, pramo, žemės ūkio srityje galbūt tai jau būtų sankcija, nes ten tarifai jau yra pakankamai aukšti, tačiau laisvos priekybos srityje tai tikrai tai nebūtų jokia sankcija. Dėl, e, dėl nuobaudų pritaikymo uh, Irgi nemanau, kad tai būtų priemonė. Ir kolega štai kalbėjo, kad o ką paskui daryti su, su tais pinigais, kurie surenkami per baudų pritaikymą. Ir panas Tasnė dar klausė dėl. Uh, uh, Nepalankios situacijos tikrai tai nėra dar tokia situacija, ypač kai eina kalba apie Afriką. Uh, Galbūt Azija galėtų sudaryti laisvos priekybos sutarimus ir galbūt, kai eina kalba apie mūsų dėrybas, laisvos priekybos dėrybas. Mes turėtumėm kelti reikalavimus dėl socialinių nuostatų, aplinkosauginių nuostatų. Well, um, very... Ačiū. Tikrai labai puikiai ir vaisinga diskusija vyko. Manyčiau, jog e, mes e, lengviau galėsime susidaryti nuomonę dėl labai jautrių klausimų. Noriu labai nuoširdžiai padėkoti mūsų svečiams. Ačiū, kad nepatingėjote ir atvykote pas mus, pasidalinote savo žiniomis. Noriu Jūs patikinti, kad Europos parlamentas visuomet nori gauti visai manoma ekspertų informaciją. Tai be abejo padės suformuoti sėkmingus ir solidžius teisės aktus. Noriu padėkoti e, kolegoms komitete, komisijoms atstovams už jų pasisakymus. Ačiū už tai, kad padėjote surenkti tokį labai įdomią ir konstruktyvę diskusiją. Ačiū ir klausimą baigiame. Dėja, per traukėlę daryti negalime ir iš karto turime skubėti prie septintojo darbo tvarkės klausimų bendradarbiavimus su pramoninėmis šalėmis finansavimo priemonės nustatymas. Iš dalies keičiame reglamentą 1934 iš 2006 metų. Pirmiausia, pasakysiu, kad iš šio pasiūlymo teisinės pagrindas komisijos buvo pakeistas e, per vadinamąją omnibus komunikatą ir e, šis pasiūlymas apima 2.7 e, ir 2.9 straipsnių pakeitimus e, dėl ES susitarties, kadangi turime bendradarbiauti su AFETu, tai bendras darbo grafikas, e, nuomonės projektas apie tai sausio 26 bus svarstoma. Toliau Inte vyks e, diskusijos dėl nuomonės. Paskui vasario 23-ąją balsavimas AFET, e, kovo 16-17 Inte balsavimas ir 24-25 greičiausia balsuosime plenarinėje sesijoje dar pažymėsiu, kad Dėvė taip pat norėtų prisijungti prie šio dokumento rengimo pagal mūsų darbo taisyklės, tačiau savo atsakymę atmečiau jų prašymą ir nurodžiau tris pagrindės priežastis, kodėl taip yra, priešingai nei jie tvirtina teisinio pagrindo keitimas nesuteikia prielaido suteikti jiem susijusio komiteto statusą. Teisinis pagrindas keičiamas dėl techninio priežasčių, o ne dėl kažkokių kitų priežasčių. Toliau, priešingai nei jie tvirtina, mm, finansinės, finansinių prie, pagrindų keitimas negali būti priežastimi peržiūrėti įgaliojimus ir e, gali būti, kad finansa, dalis finansavimo ateis iš kitų šaltinių, tačiau visa tai nesuteikia pagrindą dėvė suteikti susijusio komiteto statusą. Ir trečia, kadangi tokio komiteto statusas, statuso suteikimas dėvė sukeltų daug techninių bei procedūrinių sunkumų. Tai dėl šitos priežasties aš taip pat atmečiau jų prašymą. Beje, esu informuotas, kad mūsų atsakymas bus jiems nusiustas šiandien. Taigi laikas mus labai spaudžia. Kaip suprantu ir matau, kad daugumos koordinatorių nėra. Išskyrus tik tai socialistų ir gūja koordinatoriai yra šiandien tarp mūsų. Tai gal aš pasiūlyčiau kad perduosiu savo laišką koordinatoriams iš karto po šio posėdžio ir lauksiu jūsų atsakymų. Tai suteiks man galimybę nusiųsti savo oficialų atsakymą. Be abejo, jei nebent dauguma prieštarautų tam sprendimui, kurį aš siūlau priimti, Ponas Helmut Šolc, pranešė šio klausimu, ar norėtų kažką pakomentuoti? Uh, Mr. Chairman, I want to thank you for... Pone pirmininkė, ačiū už tą iniciatyvą, kurią rodote praeisiais mėnesiais. Tai esu jau minėjęs. Iš ties unikali situacija su šiuo pranešimu ir uh, ryte buvo išsiuntinėta pranešimas visiems komiteto nariams susijęs dėl su šiuo pranešimo statusu. Taigi reikia atsižvelgti į teisinį pagrindą, atsižvelgti į mano pranešimą dėl siekio surenkti trialogą su parlamento nariais iš įvairiausių komitetų, sustikime su taryba ir komisija. Taip pat išsiuntinėjau darbinį dokumentą, kurį gavome iš komisijos dėl turinio klausimų ir dėl to, kiek biudžeto lėšų ketiname šiam instrumentui skirti. Taigi pritariu jūsų pasiūlymui, kad būtent taip judėtumėme. Dar norėčiau paprašyti pateikti komiteto narių poziciją. Ar kas nors norėtų iš kolegų labai aktyviai įsitraukti į trialogo diskusijas? Pirmininkas, ačiū. Kitame posėdėje apie tai padiskutuosime, nes šiandien tikrai komiteto narių yra labai mažai. Vargiai diskusija duotų naudos. Pirmininkė, aš norėčiau pakalbėti apie jūsų pasiūlymą pranešėjas sutinka su tuo metodu, kurį jūs paminėjote, tačiau aš palaikau ryšį su Dėvė komitetu, komitetu ir Dėvė atitinkamai pranešėjų. Ir čia pagrindinis klausimas yra tas, kad kai mes kalbame apie uh, bendradarbiavimą su išsivyšiusiamis valstybėmis, kai yra lėšos, kurios nu, skirtos vystimuisi ir tos lėšos panaudojamos ryšiams su šalimis, kurioms to nereikia. Uh, Tai yra visiškai nepriimtina iš moralinio požiūrio taško, nes tai yra lėšos, kurios yra skirtos užtikrinti pačių neturtingiausių planetos valstybių vystimasi, bet po to tos lėšos yra panaudojamos ryšiams su tomis valstybėmis, kurios yra tarp pačių turtingiausių planetos valstybių. Taigi, Aš sutinku su jūsų pasiūlymu, tačiau iš politinio požiūrio taško aš e, kalb, kalbu visų pirma apie vystimosi tikslus ir aišku, kad bus patitikti atitinkami pakeitimai, mes matysime, ką pasiūlys pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai, bet labai svarbu, kad šis klausimas būtų įtrauktas į prioritetinius. Na, bent jau, kad komitetas galėtų pasakyti dėl šios priemonės gal šį daugiau apie tai nekalbėsiu, tačiau aš manau, kad reikėtų ne vien iš techninio požiūrio taško pažvelgti į pačią šią priemonę. Peter Staszny. Peter Staszny iš APP. Pirmininkė, aš norėčiau išreikšti APP poziciją. Mes pritarėme jūsų ir pranešėjo pasiūlymui, kad dėl mūsų dalyvavimo, bet mums reikia laiko tai tarpusavyje aptarti ir tik tada galėsime priimti tinkamą sprendimą koordinatorių posėdėje. Ačiū. Mr. Uh, Šolts, Helmut Šolts. Ačiū, ponas Helmut Šulc. Ačiū, pirmininkė. Noriu pridurti vieną pastabą. Aišku, mes jau pradėjome diskusijas apie instrumento e, turinio ir aš tada aiškiai pasakiau, kad jau pirmame projekte politiškai, politiškai visiškai pritariu kolegos Arifo išsakytai pastabai. E, būtent, kad iš tikrųjų turime kontroliuoti ir užtikrinti, kad e, pinigai nebūtų įmami iš vystimosi paramos. Mes čia kalbame apie priemonę, kuris yra susijęs su tam tikrų laikotarpiu, trimis metais nuo 2010 iki 2013 metų. Kitu laikotarpiu bus priimtas kitas požiūris į to instrumento organizavimą, kuris bus susijęs užsienio politikos rytimi. Tai reiškia, kad turime e, žiūrėti į visą šią priemonę e, ir iš užsienio politikos perspektyvos ir tik tada galėsime tinkamai nuspręsti, kokį galutinį požiūrį suformuoluoti. Tačiau šiuo metu norėčiau palaikyti tą poziciją, kad čia mes dabar bandome su apjungti politinę poziciją ir tuo pat metu atsižvelgti į komisijos prašymą toliau tęsti darbą ties šią priemonę. Aišku, jau dabar yra sausis ir, kaip sakėte, tvarkaraštis, darbo grafikas yra tikrai labai mm, įtemptas. Taigi turime užtikrinti, kad būtų palikta lėšų visoms šalims, įskaitant trečiasias. Just, uh Pirmininkė, aš tik norėčiau pasakyti, kad mes norime prisijungti prie jūsų pasiūlymo ir prie pranešėjo pasiūlymo, kad e, reikėtų panalizuoti šį klausimą dėl šios priemonės ir mm, ypač dėl to, ką ponas Hari tik ką pasakė. Taip ir aš sutinku, kad nebūtų jokio prieštaravimo, jeigu šiame mm, pranešime įtrauktume išsakytas pastabas. Taigi aš ir toliau laikausi mm, nuomonės, kad po šio posėdžio iš karto jums perduosiu savo pozicijos pagrindimą, kad geriau visi viską suprastume. Ir suprastume priežasis, kodėl aš laikausi šios pozicijos. Ar pritarėte tam? Gerai, labai ačiū. To... Dabar pereiname prie aštuntojo darbo tvarkės punkto - makrofinansinė parama Ukrainai. Norėčiau pranešti, kad turbūt kaip pamenate, Parlamentas, parlamento nuomonės buvo atsiklausti iš pat pradžių dėl šio pasiūlymo pagal konsultacijų procedūrą. Tačiau, kai paaiškėjo, kad įsigalios Lisabono sutartis komisija, lapkričio 23 dieną plenarinėje sesijoje mus patikino, kad Lisabonos sutartis numato įprastinę teisėkuros procedūrą makrofinansiniai pagalbai. Ir dar konkrečiau, iki bus priimta pagrindų, pagrindas, e, pagrindų reglamentas, e, būtų galima pradėti nuo komisijos pasiūlymo Ukrainai. Ir todėl aš numačiau tokį e, preliminarų grafiką šiam pasiūlymui. Sausio 27 pranešimo projekto svarstymas, kovo 16-17 balsavimas dėl pranešimo projekto, o kovo 24-25 arba balandžio 19-22 balsavimas plenarinėje sesijoje. Tačiau dabar Yra viena procedūrinė problema iškilusi su šiuo pasiūlymu. Aš esu parengęs pranešimo projektą pagal šį grafiką. Kaip ir jums pažadėjau tuomet. Tačiau jo neišdalinau, nes įvyko nenumatyti įvykiai. Būtent šio pasiūlymo teisinė bazė turėjo būti pa, pakeista, taip vadinamai komisijos omnibus komunikatu, nepaisant mūsų pastabų, kurias nusiuntėme komisijai prieš priimant šį komunikatą. Makrofinansinė parama Ukrainai nebuvo įtraukta į pirmąjį priedą. Taigi tie komisijos pasiūlymai, kuriuos komisija oficialiai pakeitė, buvo įtraukti į ketvirtąjį priedą. Ir dėl šio neiškumo neaišku, ar parlamentas jau yra gavęs oficialų nukreipimą į tuos dokumentus ir todėl negalime oficialiai dėl to balsuoti plenarinėje sesijoje. Todėl esu parengęs jums e, pranešimo projektą, bet jo dar nesu nusiuntęs versti ir neišdalinęs jums. Tokia pagalba yra įprastai skubaus pobūdžio. Norėčiau mm, kreiptis į komisijos atstovus, kad jie aiškiai atsakytų, kokia yra jų pozicija dėl uh, šios susiklošusios situacijos, kad mes galų gale galėtume toliau dirbti. Todėl noriu suteikti žodį ponui Lukas Temiciatis iš komisijos arba Andrės Papalopolus, kad jūs galėtumėte aiškiai išdėstyti komisijos poziciją šiuo klausimu. Žodis jums, vienam iš jūsų, kuris iš jūsų norėtų. Uh, ačiū pirmininkė, ačiū, kad mus pakvietėte į šiandienos posėdį. Ačiū už tai, kad šį klausimą įtraukite į darbo tvarkę, nes tikrai jį labai skubu yra svarstyti ir mes galvojame, kad yra skubus klausimas. Mes dėkojame už jūsų puikų bendarbiavimą lapkritį praeitais metais, kuomet tikrai dirbote labai greitai ir mums pavyko mm, pirmus e, keturis praeitų metų pasiūlymus labai greitai paruošti. Aišku, mes labai tikimės, kad tas puikus bendarbiavimas ir toliau tęsis. Dabar dėl komisijos pasiūlymo dėl mikrofinansinės pagalbos Ukrainai. Visų pirma, noriu pasakyti, kad komisija patvirtino šį pasiūlymą spalio 29 dieną. Aišku, nuo gruodžio pirmos dienos galioja Lisabono sutartis, tačiau ašku, kad bus tik tai teisiniai procedūriniai pakeitimais ir, ir aš galiu patvirtinti čia, kad iš esmės mūsų pasiūlymas nesikeis. Situacija išlieka tokia pati, situacija yra labai sudėtinga ir Ukrainai reikia pinigų, taigi mes neapsigalvojame, mes ir toliau šį pasiūlymą išlaikome. Okay. It's okay? Do you hear me? Okay. So, uh, uh, I repeat, uh, we stick to our proposal. Taigi, kartuojamės toliau laikomės šio pasiūlymo, situacija nepasikeitė ir mes neapsigalvojame. Dabar dėl teisinių procedūrinių klausimų, dėl vertimo į pagal naują sutartį nustatytas kalbas e, ir lisabonizavimo šio teksto, tai yra šio teksto sutvarkymo pagal Lisabono sutartį. Tai patenka į komisijos omnibus komunikato dalį. Ši komunikato komisija tuoj patvirtins. Ir dabar dėl to, ką Jūs pasakėte, dėl to, kokių reikės pakeitimų šiame komunikate, tai reikia pasakyti, buvo tam tikra e, esminė klaida ir šis punktas buvo įtrauktas į ketvirtą punktą, kas būtų galėję lemti e, ilgesnį laikotarpį, tačiau galiu Jūs dabar patikinti, kad ta klaida ištaisyta ir šis punktas perkelt, bus perkeltas į pirmą priedą. Tai reiškia, kad šis aktas bus iš karto sutvarkytas, kai tik tai komisija priims sprendimą. Taigi galiu su džiaugsmu Jums pasakyti, kad jokio vėlavimo nebus. Taip pat galiu patvirtinti, kad naujas teisinis pagrindas dėl šio sutvarkyto pasiūlymo bus 212 straipsnis. Tai yra, tai atitinka mūsų diskusijas ir mūsų sutarimus, aš manau. Tad šiuo požiūriu mes labai mielai toliau padakysime glaudo bendradarbiavimą ir laikysimės jūsų nustatyto tvarkaraščio. Taigi mes tenksime, kaip galima greičiau pasirūpinti, kad viskas būtų laiku patvirtinta. Ačiū, tai puikiai žinia, problema iš, išaiškinta, išspręsta. Dabar noriu paklausti, pasakyti, kad e, savo pranešimo projektą iš karto išplatinsiu komitetui po šio posėdžio. Ar būtų kokių komi komentarų iš e, komiteto narių, ponas Vinkleris APP? E Ačiū pirmininkė, labai trumpai tik tai pakomentuosiu du dalykus. Visų pirma, uh, mūsų frakcijos intakomitete vardu galiu Jūs patikinti, kad mes remiame Jūsų nustatytą tvarkaraštį ir Jūsų pasiūlymus. Ką Jūs išsakėte dėl šio pasiūlymo, taip pat dėkoju už tą info, procedūrinę informaciją, kurią mes gavome iš komisijos atstovo uh, Aš manau, kad tikrai labai svarbu yra tas politinis pareiškimas. Aš manau, kad ir APP, ir visi INTA komiteto nariai tikrai remia tą mintį, kad šis klausimas yra labai skubus nes iš esmės tai paremtų mūsų visą param, tai visas mūsų pastangas padėti Ukrainai sparčiai žengti bendru tuo keliu. Ačiū, ar dar kažkas iš kitų frakcijų norėtų pasisakyti? The point is whether you agree on timetable that I have proposed. Dėl to tvarkarašio, kurį pasiūliau komitetui, iš esmės, aname posėdėje jau mes susitarėme dėl jo. Tai gal tada dar Aldi žodis. Kas, gal kažką norėtumėt pasakyti? Oui, monsieur le président. Euh, Taip, pirmininkė, aš norėjau pakalbėti dėl to, ką jūs pasakėte, kad dėl tų tam tikrų sunkumų susijusių su tuo pasiūlymu, kurį komitetas pateikė dėl makrofinansinės pagalbos ir dėl to, ką komisija pasakė. Aš matau, kad jūs patenkina komisijos tas geras noras, gera valia atitinkamai dirbti atsižvelgiant į tai, kad Lisabono sutartis įsigaliojo ir dėl to, kad yra dabar jau taikoma nauja procedūra, pagal kurią mes, Europos parlamento komitetas, taip pat norime pilnai įsitraukti taip pat ir į šios klausimus dėl tokių santykių. Tik vieną norėčiau žodį klausimą komisijos atstovui per plenarnę sesiją, lakučio 23 dieną komitetui buvo pas, pažadėta, kad mm, ši procedūra bus taikoma kiekvienam atvejui konkrečiai, kuomet jis kalba apie makrofinansinę pagalbą, iki to momento, kol bus parengtas pagrindų reglamentas šio klausimu. Taigi noriu paklausti, ar jau yra tokio pagrindų reglamento projektas e, rengiamas arba parengtas, kada ketinate tą reglamentą pasiūlyti, kad mes kaip komitetas galėtumėm jau dirbti laikydamėsi tokių nuostatų. Taigi klausimas komisijai, ar yra kažkokiu ketinimu e, renkti tokį pagrindų reglamentą dėl e, makrofinansinės pagalbos, galbūt jau yra projektas parengtas. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, kaip praeitą kartą mes čia pasakėme, jau yra toks planas, tačiau kol kas šiandien nieko patvirtinti negaliu. Kol kas komisija dar nieko konkretaus tokio projekto nėra patvirtinusi, taigi nieko konkretaus negaliu Jums pranešti. Tačiau dėl šio klausimo tikrai e, dar sugrįšime, pranešime Jums, kai tik tai naujoji komisija pradės dirbti. Manau, kad tikrai pagrįsti argumentai. Ar dar būtų kokių komentarų šio klausimu? Äh, Ačiū pirmininkė, aš norėčiau pateikti trumpą klausimėlį komisijai. Ukrainoje netrukus įvyks rinkimai, tačiau apie tai nieko nebuvo kalbėta. Kaip jūs tikitės, galbūt po rinkimų e, pasikeis e, įstatyminis pagrindas? To the Commission, I understand. The Commission has any comments? To the Ar komisija nori pakomentuoti? Tai a, kokį poveikį gali turėti artimiausi rinkimai Ukrainoje? I mean, clear, uh... Be abejo, aišku, kad Ukraina netrukus įvyks rinkimai. Ir bet kokiu atveju prieš rinkimus niekas nepasikeis. Ukrainai mes pateikėme E, ketinimų protokolą su savo sąlygomis. Bet kokiu atveju tikrai iki rinkimų niekas nepasikeis, reikia palaukti rinkimų rezultatų ir tada veikti toliau. Vis dėlto manau, kad e, diskusijos čia vyksta to pat metu, kai jau um, po to, kai vyks rinkimai Ukrainoje ir galėsime toliau tęsti diskusijas. Kągi, toliau šį klausimą galėsime svarstyti sausio 27 dieną, o dabar galime pereiti prie devinto klausimo. Tai yra keitimasis nuomonėmis apie BLS plus e, sistemą ir Šri Lanką. Dėl to jau buvo susitarta prieš keletą savaičių. Vyko diskusijos, jose dalyvavo daug komiteto narių, o taip pat ir kitų kalbėtojų. Dabar manau, kad reikėtų apsiriboti diskusijomis, kurios truktų nelgiau kaip 70 minučių. Mm. Dviem kalbėtojams suteiksiu žodį po aštuonias minutės. Prabėgus dešimčia minučių aš tiesiog išjungsiu mikrofoną. Penkios šešios minutės bus skirtos kitiems diskusijų dalyviams. Pateiksiu Jums keletą pastabų, kad sklandžiau vyktų diskusijos. BLS buvo suteiktos besivystančioms šalims pagal GSP statyminį pagrindą nuo 71 metų. GSP plus suteikia papildomas muitų lengvatas kai kada tiesiog sumažinami importo mokesčiai arba iš viso panaikinami tam, kad palankesnės sąlygas galėtų turėti tos besivystančios šalis, kurios siekia paisyti tokių standartų kaip žmogaus teisų gerbimas, darbo standartai ir taip toliau. Taigi, beskreipiančios šalis turi patenkinti keletą sąlygų. Šitos šalis turi uh, būti gyventinusios ir ratifikavusios visas sąlygas, kurios yra nurodytos trečiajame priede. Turi būti ratifikavusios atitinkamas konvencijas ir įgyvendinusios įstatyminės priemonės tam, kad būtų galima stebėti priemonių įgyvendinimą. Ir taip pat to šalis turi būti laikomos pažydžiamomis šalimis. Jeigu nacionaliniai tų šalių įstatymai netitiks tarptautinių konvencijų arba tie įstatymai nebus veiksmingai įgyventinami, tai gal S plus e, lengvatos gali būti panaikintos. Nuo 2005 metų Šrilanka yra taikoma GSP plus arba BLS plus sistema. Na ir dabar manoma, kad yra pakankamai pagrindo uh, pradėti vertinimą, ar iš tikrųjų Šri Lanka veiksmingai gyventina kai kurias konvencijas žmogaus teisų gynimo srityje. Toks tyrimas buvo pradėtas 2008 m. spalio 14 d. Spalio 19 d. komisija pateikė savo vertinimą, kur teigiama, kad Šri Lanka įgyvendintama tarptautinės konvencijas ypač konvencija dėl pilietinių ir politinių teisų, konvencija skirta kovai prieš kankinimą, taip pat e, dėl, turiu pasakyti, kad ir konvencija dėl vaikų teisų. Visos šios konvencijos Šrilankoje nepakankamai veiksmingai įgyvendinimas. 2009 metų gruodžio mėnesį komisija pateikė pasiūlymą dėl to, kad Šrilankai laikinai būtų sustabdytas BLS. Valstybėms narėms yra suteiktas dviejų mėnesių laikotarpis, per kurį jos turėtų apsispręsti, ar pritars komisijos pasiūlymui ar ne. Jeigu valstybės narės pritars komisijos pasiūlymui, tai po šešių mėnesių BLS plus E, bus nustotas taikytis, taikyti. Kadangi čia reikia vadovautis bendro sprendimo procedūra, tai ir parlamentas turėtų išsakyti savo nuomonę dėl laikino BLS plus sustabdymo Šrilankai. Būtent dėl to Europos parlamentas nutarė surenkti diskusijas dėl BLS plus netaikymo Šrilankai. Lankai į šias diskusijas mes kviečiame Šrilankos atstovus, nevyriausybinio organizacijų atstovus. Mes pakvietėme kompetitingų kalbėtojų, taip pat e, ir Šrilankos ambasadorių. Dabar norėčiau pasveikinti poną Ariezinę, jis yra Šrilankos ambasadorius, paskui suteiksiu žodį ponui Uhaizemen, tai yra Tamil solidarumo tarptautinis koordinatorius. Na, paskui bus suteiktas žodis ponui Grey, kuris yra Britų konsorciumo atstovas. Na ir paskui suteiksiu žodį organizacijos pranešėjai be sienų atstovams. Visų pirma, suteiksiu žodį Šrilankos ambasadoriui. Ačiū, kad jūs pas mus atvykote. Dabar žodis jums. Nuo 8 iki 10 minučių prašom. Mr. Chairman and members of the committee. Ačiū, ponė pirmininkė, garbus komiteto nariai. Šri Lanka e, džiaugiasi, kad bus jos nuomonė išklausyta tokiu svarbiu klausimu. Kadangi Šrilankos praeitis pakankamai audringa, kai egzistavo valstybė, valstybėje dėl aktyvių teroristinių veiksmų, kai 8 metų spalį buvo pasirinktas e, sprendimas pradėti tyrimas, mes e, pareiškime, kad iš principo nedalyvausime tokiame procesuose. Mes manėme, kad jis yra netinkamas ir nereikalingas vien dėl to, kad Abi pusės iš ties labai konstruktyviai bendradarbiavo, turėjo daug iniciatyvų, taip pat toks bendradarbiavimas vyko tarp, e, tarp Šrilankos ir jungtinių tautų, bet to kai kurie e, BLS plus m, naudotojai nebuvo patraukti į panašią procedūrą, nors situacija ten panaši ir buvo jos patrauktos e, į jungtinių tautų įvairias procedūras į ranką, atžvilgiu to nebuvo padaryta. E, na, nors mes nesutikome dalyvauti tyrimę ir atsakyti patiktus klausimus, vis dėlto bendradarbiavome su Europos bendrijomis esamais diplomatiniais kanalais, tą pripažįsta ir komisija savo ataskaitoje. Šrilanka mano, kad e, per objektyvų procesą viskas būtų teikingai tinkamai išsiaiškinime. Reiktų pabrėžti, kad uh, es institucijos turėtų atsižvelgti į realybę, kad mm, tyrimas buvo vykdomas labai nermu laikotarpiu Šrilankoje ir kai buvo nustatyta, laikui bėgant e, situacija vietoje stipriai pagerėjo, ypač po to, kai tamilų tigrai buvo 9 metų pavasarį sutriuškinti. Kadangi tyrimas baigėsi, jo tyrimo turinys paviešintas ir Šrilanka pateikė labai išsamų atsakymų. Manome, mm, kad e, interalija buvo patikrintas e, mūsų vertybės ir situacija buvo pakankamai diskriminuojančiai tas padaryta, o kit Kiti BLS plus gavėjai nors ir pažeidinėjo susitarimo raidę ir esmę bei jungtintautų sutarimus, jokių nuobaudų negavom. Tikrai reikia atsižvelgti į tai, dėl ko buvo išsakytas nerimas tiek EP rezoliucijoje, tiek tarybos išvadose. Taip pat mm, mes labai puikiai parodėme, kokie kryptimi e, jau taikė Šri Lanka juda ir kad situacija iš tikrųjų gerėja. Ir mažėja e, viduje perkeltųjų asmenų skaičius, sumažėjo jis net iki dabar 8 tūkstančių. E, žmonės yra perkeliami į atviras stovyklas, daug tarptautinių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų turi prieigą prie gerovės kaimų ir ten lankosi gausiai žiniasklaidos atstovai, taip pat daug žmonių paleista, rehabilitacijos centrai uždaryti, tyrimai atlieka, visi vaikai rehabilituoti. Nuo 8 metų gruodžio vos tik, nuo 8 metų gruodžio, pakartosiu, vos vienas vaikas e, buvo deportuotas bei rekrutuotas, čia yra UNICEF duomenys. Viskas buvo perduota komisijai, taip pat e, ataskaita apie tariamus žmogaus teisų pažeidimus bei atliekamas tyrimas dėl žmogaus teisų pažeidimų ir atliekamas tyrimas dėl žmogaus teisų pažeidimų paskutiniame konflikto etape nieko nepranešama apie nedisėtus žudimus bei žmonių dingimus ar žmonių grobimus. Tikrai tokius skaičius yra labai sumažės vos trys pranešimai, tri, trys devintais metais, o anksčiau prieš keletą metų toks skaičius siekia net 120. Žinoma, net vienas atvejis yra per daug, tačiau tendencijos yra geros. Dėl žiniasklaidos ži, žiniasklaida žurnalistai be sienų pranešė, kad vos vienas žurnalistas buvo pagrobtas 9 metų antroje pusėje praeities grobimai buvo labai intensyviai tyriami ir vyriausybė yra giliai įsipareigojusi giliai gerbti bei sėkmingai vykdyti esamus tyrimus ir panašiai. Mes tikrai daug dėmesio skiriame žurnalistų saugumui. Visos bendruojamės Šrilankoje, ponė pirmininkė, tikrai e, sus, bando susitaikyti tarpusavėje, tamilai, tamilai dalyvauja prezidento rinkimuose ir tas liudyja tamilo solidarumo atstovo dalyvavimas čia šiandien. Taigi matote, kad Šrilankos tamilai, kurie gyvena saloje, e, puikiai suvokia, kad turi naujų galimybių tai ir kad jos yra daug didesnės nei viešai skelbiama. Žinoma, daug susirū, daug e, nepasitenkinimo, kuris lėmė komisijos mm, susirūpinimą, gal ir e, buvo mm, reikšmingas praeitie, tačiau dabar padėtis stipriai pasikeitė. Taigi buvo, mm, reiktų paprašyti, kad bendrijos išnagrinėtų pasikeitusią situaciją, atšauktų balas plus sustabdymą bei atnaujintų preferencinius režimus. Aišku, mus kiek nuvylė komisijos rekomendacijos, kurios pateiktos tarybai, kad laikinai nutraukti BLS plus programą. Viskas buvo pranešta mm, prezidento kampanijos išvakarėse ir tai tikrai sukėlė pakankamai mm, neigiamą poveikį, ypač dėl pasirinkto laiko. Iš principo, e, Šrilanka labai vertina savo ilgalaikius santykius su ES, yra pasirengusi tęsti bendradarbiavimą su institucijomis, jį stiprinti ir visą tą darys, e, tol kol tai nekenks Šrilankos nacionaliniams interesams. E, tikimasi, kad ES elgsis atitinkam. Tikrai negalima iškelti neįmanomų tikslų, nuolat keisti tikslus, ir negalima, kad e, mūsų dvišaliai santykiai tarnautų vidiniams, vidiniams politiniams reikalams spręsti. Žinoma, preferencijų sustabdymas tikrai pasunkė Šrilankos žmonių gyvenimą tokiu svarbiu istoriniu etapu. Labiausiai nukentės darbo žmonės ir sustabdymas lems e, e situacijos pablogėjimą daugelį tekstilės sektorių, žvejybos sektorių, sektoriuje dviračių gamybos sektorių ir taip toliau. Žinoma, nors ES nori padėti, ji turėtų suvokti, kad e, žmonės yra stipriai nukentėję dar ir nuo e, tsunamio, kuris prasutė beveik prieš dešimtmetį. Taigi mes išgyvenome ir garbingai išlaikėme teroristinio konflikto egzaminą, jis truko daugiau nei 30 mečius, tikimės, kad mes į ateities iššūkius sugebėsime atsakyti taip pat išdidžiai, tačiau ar būtina užkrauti šią papildomą naštą tokiu nelengvu metu. Būtent į šį klausimą EP e, komisija bei taryba turėtų atsakyti. Šrilanka tiki, kad prekybinių lengvatų BLS plus e, Sustabdymas nėra mechaninis e, viena, vienašališkas procesas, bet viskas turi būti atlikta giliai ištyrus politinius, ekonominius ir socialinius rei, dalykus atitinkamų metų. Mes tikimės, kad praktin, visi praktiniai sunkumai bus tinkamai įvertinti, sunkumai, kurios patiria visos BLS plus narės, atsižvelgiant į tai, kad nepaisoma kai kurių jungtinių tautų konvencijų, iš ties labai sunku suvokti, kad e, nors vienu atveju nuolaidos taikomas, Šilankai taikomas kitoks elgesys, tikimės, kad ES valstybės narės tikrai e, teisingai įvertins situaciją, prisimins savo istorinę patirtį bei tikrai suvoks, kaip, svar, kaip sunku, bet svarbu demokratiniai valstybėje kovoti su terorizmu. Mes šį egzaminą išlaikėme. Taigi konstatuoju, kad esamomis aplinkybėmis e, e, komiteto nariai, ypač įsigalėjusi Lisabono sutarčiai ir naujai es prekybiniai politikai, e, peržiūrėtų kartu su komisija ir taryba e, preferencijų režimo sustabdymą. Ačiū Jums už sutiktą laiką. Ačiū. Svarbu, kad buvo laikomas nustatyto kalbėjimo termino. Dabar noriu suteikti žodį ponui Senel, mūsų antrajam svečiui, kuris yra tautinis Tamilo solidarumo koordinatorius. Vėlgi prašysiu neviršyti dešimties minučių. Ačiū pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai, Šilanko situacija gali būti apibūdinta kaip šio laikinis holokaustas. Tai yra baisus persekiojimas, etinis valymas, kankinimai, žudimai. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Junktinės tautos skaičiuoja, kad keletas tūkstančių civilių buvo nužudyti per pastaruosius mėnesius, daugiau kaip dešimt tūkstančių sužeista, daugybė tūkstančių laikoma e, stovyklose. Tai yra vienas iš baisiausių stovyklų stovyklų, kaip jungtinės tautos sako, ir žurnalistai, kiti stebėtojai negali jas patekti, patenka tik tai uh, vyriausybės palaikomi žurnalistai ir tik su palyda. Uh, medicininės paslaugos yra labai prastos, kad po šešių mėnesių sulaikymo asmenys paleisti, netgi uh, jų kūnuose randame skeveldrų ir panašiai. Nuolat yra stengiamasi palaikyti ryšius su žmonėmis Šrilankoje. Uh, ir e, kalbėti su jais ir iš tos informacijos, kurią mes sukaupėme, galime pasakyti, kad stovykloje nebuvo nei vieno nepriklausomo stebėto, nei vieno nepriklausomo žurnalisto neįleista. Tai yra kariškių saugojamos stovyklos, žmonės negali iš ten išeiti, negali laisvai kalbėti apie savo baisę patirtį ten. Ir tie, kurie yra perkeliami į pereinamasias stovyklas, tai netgi ten jie yra labai atidžiai stebimi kariškių ir gauna e, specialias tapatybės korteles, kurios išskiria juos iš kitų e, gyventojų. Ir tai yra dar vienas gazdinimo būdas. Tai yra tamilų kalba kalbanti mažuma užsienio reikalų uh, atstovas Christopher Patin paskelbė pranešimą dėl, tos, dėl to veidmainiško projekto, Daugiau kaip dešimtis tūkstančių jaunimo laikomi stovyklose ir tai, kas ten vyksta vyriausybės, yra neskelbiama, nėra jokių įrašų, nėra jokių o, um, pavardžių žmonių, kurie laikomi tose sulaikytųjų stovyklose. Sidana, lankydamasis Londone, atvirai pripažino, kad net aštuonmečiai yra laikomi tose kankinimų stovyklose. Junknės tautos o, um, patvirtino, kad neseniai parodyti vaizdai yra tikri ir ten yra rodomos baisios sulaikytųjų kančios. Tamilų moteris buvo Nu, išrenktos nuogos, kankinamos ir netgi nužudytos. Yra liudininkų parodymų apie kankinimus iš prievartavimus stovyklose. Yra nelegalūs vykdomi veiksmai ir žmonės dinksta. Kalambų, pavyzdžiui, incidentas įvyko, kuomet žmogus buvo persekiojamas, įstumtas į jūrą ir žuvo. Yra fizinis, fiziniai išpoliai prieš žurnalistus. Tai yra įprastinis reiškinys. 20 metų žurnalistas vienas buvo įkalintas už vos dviejų straipsnių parašymą. Dabar jis yra paleistas už užstatą. Ir noriu paminėti Lesandą Karavaikungą, kuris buvo, kaip manoma, nužudytas vyriausybės pajėgų ir noriu išsakyti savo e, didžiulį, didžiulę pagarbą tiem žurnalistams, kurie bando kovoti prieš valdžią. Žmonės, kurie iš tikrųjų bando pasakyti prieš valdžią, patiria didžiulį pavojų. Aš tai, pavyzdžiui, galėjau ateiti į šį komiteto posėdį tik todėl, kad gyvenu tremtyje. Prezid tamilų kalba kalbančių mažumo situacija yra visiškai baisi. Vienas opozicijos kandidatas yra jau nušautas ir iš tikrųjų tai rinkiminiai kampanijai yra labai sudėtinga kalbėti apie bet kokį dalyvavimą. Mes sakome, kad Radži Baksen kandidato uh, pavyzdžiui, iškelimas ir, ir balsavimas už jį, tai aiškiai matome, kad yra aiški programa, jog siekiama geresnė situacija žmonėms. Šri Lankoje yra paskelbto pranešimai apie tai, kaip dabartinė valdžia piknaudžiauja savo o, įgaliojimais, kad būtų perinkti dar kartą. Komitete štai buvo sakoma, kad Šri Lankos valdžia stengia kovoti su teroristu, tačiau ag, galime aiškiai pasakyti, kad mes esame prieš terorizmą, mes pasisakome prieš tamilų tigrų veiksmus, mes merkėme juos e, e, kaip antidemokratiškus, tačiau turime pasakyti, kad e, tikrai niekas neprilyksta dabartinės valdžios te, veiksmams. Tai yra pogromai, kurie vykdyti prieš tamilus. Šrilankos valdžia tikrai nebūtų e, nugalėjusi be Kinijos, Irano, Pakistano e, pagalbos. Ir tai yra ginklai, kurie yra pristatomi iš užsienio, kurie yra naudojami šimtų tūkstančių nekaltų žmonių žudimuose ir persekėme. Yra dabartinės valdžios rankų nekaltųjų kraujas ir tikrai valdžia ir toliau naudoja tokias priemonės prieš žmogaus teises. Ši vyriausybė yra visiškai korumpuota. Todėl teisinga yra, kad GSB plus būtų nutraukta, nes Šilanka yra labiausiai militarizuota šalis regione. Uh, Yra daugybė pranešimų apie tai, e, kad Šrilanka yra tikrai e, tarp tų valstybių, kurios labiausiai pažeidinė žmogaus teises um, planetoje, ypač šiame regione. Um, GSP plus, uh, jeigu būtų tesiama, tai tik tai dar labiau padėtų vykdyti tuos žiaurumus valstybė. Ir iš tikrųjų ta pagalba po tsunamio net nepadėjo uh, nukentėjusiems. Ir pavyzdžiui, tie, kas dirbo tekstilės pramonėje, uh, jie prarado visus savo darbus ir toliau jokios pagalbos nėra sulaukę, toliau gyvena baisiame skurde ir laukia kokios nors pagalbos naujose gyvenvietėse. Nežiūrint tų milžiniškų pinigų, kurie buvo skirti uh, kaip pagalba po tsunamio, tai nepadėjo tiem žmonėms. Dabartinis prezidentas, e, jo šeima ir draugai tik tai pasipelnė iš to ir tik tai dar labiau paminė žmonių demokratinės teises. Uh, Ražbaks šeima sakoma, kad yra viena iš turtingiausių regione. visa pagalba yra panaudojama tik tai, kad dar labiau pakengti savo žmonėms. Reikia, e, kad nutrauktumėt e, SP plus taikymą. Turi būti priimtas taip pat rezoliucija pasmerkianti bet kokius e, valdžios veiksmus ir bet kokią priekybą ar santykius su šia valstybė, nes visa pagalba turi būti skirta tik tai neturtingiesiems per tiesiogiai išrinktus komitetus, kad būtų e, ir tamilams, ir musulmonams skirta pagalba kad nebūtų paminamos demokratinės e, teisės ir žmogaus teisės nes vyriausybė dabar tikrai nesiūlo jokių sprendimų. Širankos valdžios žiaurumai ir toliau bus tesiami ir po kitų rinkimų, jeigu niekas nepasikeis. Radžibaksan, ne, nežiūrint visų tų kaltinimų dėl žmogaus teisų pažeidimų ir karo nusikaltimų, jungti, ką pasakė jungtinės tautos, vis tiek toliau vykdys savo veiklą ir toliau žmonės neturės jokių teisių. Labai tikiuosi, kad šis komitetas apsvarstys sprendimus turėdamas omenyje e, žmonės Šri Lankoje. Tikrai bent ketvirtis milijono e, Šri Lanko žmonių yra laikoma tose sulaikymo stovyklose. Tai yra tamilų mažuma ypatingai, tai yra bai, tikrai valdžia baisiai elgesi su savo žmonėmis ir aš labai tikiuosi, kad komitetas labai atidžiai pasvers visus savo sprendimus. Uh, Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį kitiems kalbėtojams. Galbūt visų pirma komisijai. Galbūt komisijos atstovai dabar norėtų išsakyti savo komentarus. Ar taip? Taigi, komisija dabar išsakys savo trumpus komentarus šio klausimu. Ačiū pirmininkė. Komisija yra jūsų paslaugoms. Jeigu jūs norite, kad dabar pasakyt, išsakytumėm savo nuomonę, mes galime tai padaryti. Jeigu jūs pageidaujate, mes galime palūkėti, išklausyti kitų, kitus kalbėtojus, komiteto narius ir tada mes galėtumėm bendrasnėme kontekste sureaguoti tai, kas buvo pasakyti. Jūs apsispręskite, ko jūs norėtumėt. In... Kągi, tęskime diskusiją. Kaip kad buvo susitarta praėjusio posėdžio metu, mes e, pakvietėme ir e, keletą diskusijų dalyvių iš išorės, jie dalyvaus kaip dalyviai, ne kaip kalbėtojai. Kiekvienam iš jų bus suteikta po penkias minutės. Pradėsime nuo pono Grey, kuris yra Britų mažmeninės priekybos konsorcimo atstovas. Prašom. Ačiū, kad pas mus atvykote. Ačiū pirmininkė už tai, kad mane pakvietėte pas jūs atvykote. A, a, kad... Ačiū, kad pakvietėte pas jūs atvykti. Uh, Konsorciumas užima didžiulę rinkos dalį, 20 procentų. Mes bendravome ir su Šri Lanka. Mano komentarai bus susijęs su priekyba, kuri vykdoma vyriausybinio lygiu. Visų pirma, kodėl mes perkame iš Šri Lankos, o paskui aptarsiu GLS, GSP plus klausimą. Šrilanka e, turi daug gamintojų tekstilės rytyje. E, dažnai jie vykdo ekologišką gamybą per praėjusius dešimt metų. Vartotojai pradėjo reikalauti, kad e, būtų vykdoma gamyba atsižvelgiant į socialinius ir aplinkos apsaugos standartus. Ir aš manau, kad Šrilanka turi vienas iš ekologiškiausių gamybos linijų. Turiu pasakyti, kad Šrilanka išsiskiria būtent tuo iš kitų gamintojų, kurie teikia produktus žemomis kainomis. Aš manau, kad tai svarbu, kalbant apie Šrilankos tekstilės sektoriaus ateitį. Dabar gamybos kaštai Šrilankoje taip pat išaugo ir gamintojai gauna žymiai mažesnę maržą. Kaip jau sakiau, vartotojams labai svarbu, kad gamyboje būtų atsižvelgiama ir aplinkos apsaugos bei socialinius standartus, bet antra vertus vartotojai nenori mokėti daugiau už tą patį produktą. Gali būti taip, kad jeigu mes labai orientuosimės tą ekologišką darbo tvarkę, tai turime nepamiršti, kad Šrilanka šiuo atžvilgiu mums yra labai patraukli šalis dėl BLS plus ir tiekimo grandinės. Čia, manau, vertėtų vadovautis dviejopų požiūrių. Yra vertikaliai integruotas tiekimo modelis ir įprastinis modelis. Be abejo, mes galime kalbėti apie įvairias, įvairius gamybos etapus, į visą grandinę įtraukiami keli mažmenininkai. Dažnai veikiama ir per rangovus, siekiant gauti geriausią produktą, geriausią kainą. Na ir čia kainai tenka pats svarbiausias vaidmuo. Ir čia tenka pastebėti, koks svarbus poveikis tenka BLS. Reikia atsižvelgti į etinius aspektus, kaštus. Bet bet kokia atveju kaina yra pats svarbiausias rodiklis. 70 procentų 70 procentų prekybai tekstile turėtų įtakos balas plus panaikinimas. Būtų tiesiog daugiau perkama iš kitų šalių, tokių kaip Bangladešas, Indija ir panašiai. Na, o dėl vertikaliai integruoto modelio, jis nepatirs tokio pat poveikio panaikinus BLS. Šis modelis reiškia, kad uh, užsienio investuotojai daug investavo į gamybos pajėgumus Šrilankoje. Kalbame apie ilgalaikės investicijas. Na ir jeigu BLS plus būtų panaikinta, tai dėl to nukentėtų investuotojai. Taip pat dėl to nukentėtų ir na, ir Šrilanka, nes būtų, nebebūtų investuojama. Per pastaruosius metus kai kurie gamintojai ir subankrutavo, nes vartotojai už tą patį produktą nenori mokėti daugiau, nors reikalauja, kad jis būtų ekologiškas. Jeigu būtų panaikinta BLS plus Šrilankoje, tai investuotojai dėl to taip pat nukentės, tarkim, jie patirtų žalos. Dabar žodis ponui Brosel, kuris atstovauja organizaciją žurnalistai be sienų. Dėkui, kad atvykote. Labas rytas. Labai įdomu diskutuoti apie pačią Šri Lanką, bet įdomu, kokią įtaką turi santykiai tai ir pagalbos, humanitarnės pagalbos, gerą valdymo ir demokratijos. Mes pateikėme savo pranešimą komisijai. Tai kas buvo prieš metus, tuomet situacija buvo dar dramatiška, grobimai, mušimai, žudynės buvo labai išplitusios, Visi, e, visiems grėsė pavojus, kurie tik kritikavo vyriausybę, valdantį režimą, kuris e, taip pat ir kariavo šalies viduje. Taigi prieš metus situacija iš tiesų buvo prieš metus daug prastesnė, bet vyriausybė netrodo iki galo įsipareigojusi įgyvendinti savo o, pažadus padarytus dėl šio tyrimo. Šis tyrimas svarbus dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, yra atiduodama e, pagarba visiems žmogaus teisų aktyvistų skundams, e, skundams, kad situacija blogėja, o vyriausybė pažeidinėja visas tarptautinės konvencijas. Be to, jis labai svarbus, kadangi spaudžia Šri Lanką ir ambasadoris atvyko čia pristatyti savo vyriausybės poziciją. Būtent to mes ir norėjome pasiekti, išgirsti oficialią Šri Lankos poziciją. E, žiniasklaidos žodžio laisvė pagrindinės pilietinės teisės turėtų vėl pradėti gerbiamos kuo greičiau. Ir Prisiminkime, kad rinkimai vos po dviejų savaičių. Dėje stebime, kad žiniasklaidos laisvė yra nuolat pažaidinėjama. E, ambasadorius minėjo tik vieną atvejį mūsų tinklalapyje, tačiau vienas atvejis yra pateiktas e, ne dėl to, kad daugiau neįvyksta. Vos vakar vietos žurnalistė dirb, bandė BBC, buvo sumušta valdžių vieno ministro e, šalininkų vien dėl to, kad e, pasisakė už opoziciją, o vakar e, opozicijos lyderio mm, biurą suniokojo saugumo pajėgos ir jis yra vienas iš garsiausių opozicijos vadovų. Ir mm, prieš metus vienas opozicijos lyderis buvo nužudytas, o tyrimas kol kas neatliktas. E, yra trikdomas e, žmogžudystės tyrimas, daromas papildomos e, kliūtis. O e, prieš keletą savaičių vieno laikraščio vyriausias redaktorius susilauko grasinimų e, panašių, kaip e, kad būdavo anksčiau, kuomet po jų po kurių žurnalistai būdavo nužudomi. Taigi šalis, šalyje karas tarsi ir baigėsi oficialiai, bet vyriausybė vis dar kariauja. Kodėl žurnalistai negali vykti į Tamilų teritorijas, kodėl negali vykti į perkeltų žmonių stovyklas, kodėl negalimi nepriklausomi tyrimai e, vietovėse, kur siautė karas, kodėl tiek daug žurnalistų dar negavo vizų, kad galėtų atvykti ir nušviesti rinkimus. Vyriausybės valdoma žiniasklaida varo hmm, prorežiminę propagandą ir nėra laisvo žodžio, kodėlgi vietos žurnalistai vis dar bėga iš šalies bijodami represijų. Iš tiesų daug pavyzdžių ir daug klausimų, į kuriuos nėra atsakymų. Tikra, tikra tiesa, kad tūkstančiai žmonių iš perkeltųjų žmonių stovyklų buvo paleista, bet to ir buvo galima tikėtis. Ir e, kodėlgi tos žmonės ten būtų reikėję laikyti uždarytus. Šie klausimai buvo keliami drąsių žmonių šalies viduje, jie nepaisė pavojų ir grasinimų, jie bandė įvardinti tikrąją situaciją Šrilankoje. Manau, kad šis tyrimas yra labai savalaikis, labai džiaugiamės EP ypatingų dėmesių šiai problemai. Manyčiau, kad reiktų paprašyti vyriausybės įgyvendinti pasirašytas konvencijas. Aišku, kai kuriuose šalise e, situacija gal ir prastesnė, tačiau tai nėra pasiteisinimas. Vyriausybė turi įgyvendinti savo įsipareigojimus, turi gerbti visas pamatinės žmogaus teisės. Bet to gauname daug nerima keliančių signalų, kodėlgi e, prezidentas po karo pabaigos e, nuvyko į Birmą. Pirmas jo užsienio vizitas buvo į Birmą, kur padėkojo generalams jis už pagalbą. Jis ten aiškino, kad kovoti su terorizmu reikia būtent taip. Ir e, ponė Anksusči Sakarovo premijos laureatė tikrai vargiai džiaugtųsi tokia Šrilankos parama Birmai. Iš tiesų, tarptautinės konvencijos neįgyvendinamas, vyriausybė turi įsipareigoti e, pakeisti situaciją. Ačiū. We'll discussion... Ačiū. Dabar diskusijose dalyvaus komiteto nariai. Tik noriu pasakyti, kad ponia Muskardinė, ponia e, vicepirmininkė paprašė komiteto pozicijos, išplatinau poziciją raštu ir jį prašė protokole užfiksuoti, kad jį pasisako prieš tai, kad mm, GSP plus statusas būtų panaikintas Šri Lankai, nes ji mano, kad situacija pagerėjo nuo tyrimo laiko. Dabar Alan Dezir iš socialdemokratų pradės kalbėtojų sąrašą. Atsiprašau. Tik noriu paprašyti kalbėti trumpai, sako pirmininkas, nes mes turime tik 70 minučių, o dar ir komisija norės pasisakyti, turės suteikti žodį komisijai ir pabaigoje dar mūsų pagrindiniam prelegentam turės suteikti žodį, taigi prašau labai trumpai. Žinoma, keturios pastabos. Visų pirma, kaip jau pasakyta, e, visi visi tarptautiniai pranešimai iš įvairių organizacijų, nevyriausybinio organizacijų taip pat rodo, kad tikrai viskas yra baisu po karo, yra toliau žmogaus teisės pažeidinėjamos, pilietinės teisės yra pažeidinėjamos, tikrai nesilaikoma kovos su, su smurtu, jokių nuostatų, tikrai viskas yra labai baisu. Toliau vienas dalykas yra kovoti su. Um, su sukėlėjais, bet kitas dalykas yra priemonės prieš civilius gyventojus ir negalima, kad kovos su terorizmu vardu būtų pateisinami visi tie veiksmai, kurie yra vykdomi dabar prieš tamilus ir taip pat, kas yra daroma su žurnalistais, kurie tik tai bando pasakyti tiesą ir bando išanalizuoti, kas yra baisaus padaryta tose sulaikymo stovyklose, kur, į kurias patekti yra visiškai neįmanoma. Trečias dalykas e, - valdžia, režimas yra tiesiog atsakingi už tos veiksmus ir gynybos ministerija toliau gazina žurnalistus, Respublikos prezidentas e, ir jo brolis e, aiškiai tuo užsima ir tikrai ES negali sakyti, kad čia yra tik tai kažkokie atsitiktiniai atvejai, mes turime sukarintų grupuočių aiškius veiksmus, kurie yra užfiksuoti, paliudyti. Ir tikrai ES negali toliau palaikyti Šrilankos valdžią. Dialogas, e, aišku, turi būti tęsiamas, kaip kad mes ir darome, tačiau e, GSP plus tai yra politika, kuri turi, turi būti sąlygota tam tikrų reikalavimų laikymosi. Uh, Ir e, panas Alis dar gerėjo, e, paaiškino, kad Šilanka yra tvaraus vystimas įrojus. Na, iš karto buvo priverstas pagalvoti apie mm, jūsų bendrapiliečio pasakymą, kas yra e, karo pirmieji pirmosios aukos. Iš tikrųjų, visų pirma, turi būti laikomas žmogaus teisų reikalavimų, turi būti laikomasi kovos su prieš kankinimus reikalavimu, kad būtų, turi būti gerbiama žiniasklaidos laisvė e, Šrilanko. Tai yra pagrindiniai reikalavimai ir tik tai, kai jie bus vykti, bus galima toliau palaikyti GSP. Ačiū. Aš manau, kad vis tik tai reikia įjungti laikrodį ir prašyti galbūt neviršyti dviejų minučių. Manau, kad tai būtų pakankamas laikas. Jens Zaradil iš ECR. Uh, uh, Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti ambasadoriui ir kitiems kalbėtojams, kurie taip aiškiai nušvietė labai sudėtingą situaciją. Aš nesakau, kad ta situacija yra tobula, tikrai toli gražu netobula, netgi, tačiau netgi panas Brasol, kuris kritiškai e, pasisakė savo kalboje, vis tik tai sako, kad palyginti su tuo, kas buvo prieš vienerius metus, tai situacija dabar yra geresnė. Taigi aš manau, kad kuomet situacija gerėja ir mano manimų tai yra akivaizdu dabar, kad situacija gerėja pamažu, tačiau gerėja dėja, tai negalima dabar imtis tokių priemonių, kurios padarytų daugiau žalos nei gėrio. Aišku, mes turime teisę pasinaudoti tom, tokiomis priemonėmis, pavyzdžiui, pritaikyti priekybinės priemonės kaip o, politinio poveikio priemonės, tačiau aš nemanau, kad šita situacija pateisintų tokį E, tokį metodą ir aš manau, kad mes turėtumėm labai, labai atidžiai pagalvoti visų pirma, kruopščiai pagalvoti, e, koks būtų e, to, tokio mūsų sprendimo poveikis užimtumo ar socialiniai padėčiai Šrilankoje ir turime būti labai atsargus ir galbūt netgi kantresni. Ačiū pirmininkė už tai, kad paminėjote ponios muskardinė vicepirmininkės raštą, kuris buvo išplatintas tarp mūsų ir turiu pasakyti, kad didelė dalimi pritariu jos mintims ir jos pozicijai kuri yra tikrai kritiška dėl GSP plus panaikinimo turiu pasakyti, kad labai abejoju ir aš galvoju, kad Mm, pritaikydami tokią priemonę Šilankai mes padarysime daugiau žalos nei naudos. Ačiū. Toliau. Pavlo Frape. Eh, Ačiū pirmininkė. Aš galvoju, kad jeigu galų gale vis tik tai bus panaikinta GSP, vis tik tai tarp komisijos ir Šilankos turi būti palaikomas toliau glaudus bendradarbiavimas tam, kad būtų galima GSP atnaujinti, kai tik tai bus įmanoma. Mes matome per pastarosius keliarius metus teroristinę veiklą ir komisija toliau turi stebėti um, visą tai, kas yra daroma, kad būtų grįžta prie normalios situacijos. Mes esame tikri, kad jeigu situacija pagerės, tai bus galima pasiūlyti kitokį sprendimą komisijai. Parlamentas nuolat stebė situaciją toje valstybėje. Ir jeigu mus matoma aiškiai, kad situacija pagerėjo, mes iš karto pasiūlysime komisijai priimti kitokį sprendimą. From the gains. Merci, Monsieur le Président. Comme, comme j'ai peut... Žaliu atstovų. Je... Ačiū pirmininkė, kadangi turiu labai mažai laiko, tai visų pirma, žaliųjų frakcijos vardu norėčiau pakomentuoti Elendizį ir pasisakymą dėl situacijos, dėl to, kokį sprendimą reikia priimti. Aš noriu pridurti, kad mūsų frakcija remia. Um, komercinių prano, privilegijų taikymo sistemą pietų valstybėms, tačiau mes galvojame, kad socialiniai ir aplinkosauginiai iššūkiai turi būti siejami su demokratiniais reikalavimais. Mes galvojame, kad e, tos teisės, kurios turi būti um, užtikrintos darbuotojams, turi būti, turi atitikti demokratinius reikalavimus ir tai neturėtų būti tik tai kažkokia tai Europos įmonių malonė. Taigi mes tikrai pasisakysime už tai, kad uh, e, e, GSP plus sistema būtų panaikinta, kadangi uh, Matome, jog Šrilankos valdžia nesilaiko savo įsipareigojimų ir Europa e, turi vis tik tai tarti savo žodį, e, išlaikyti reputaciją. Už vakar kalbėjome su paskirtuoju komisaru ir tikrai išsakėme tą poziciją, kad tokia pagalba yra ES demokratinių vertybių įtvirtinimo priemonė ir iš tikrųjų e, mes galvojame, kad reikia komisijos pasiūlyti pasiūlytą priemonę paremti ir laikinai sustabdyti GSP plus taikymą tol, kol situacija Šilanko nepagerėjo. Čia Higgins išguoja. E. Uh, Ačiū pirmininkė. Pirmininkė, tikrai niekas nenori sukurti tokios situacijos, kuri sukeltų problemų uh, paprastiems, dirbantiems žmonėms, neturtingiems žmonėms Šilankoje. Tikrai toli gražu taip nėra. Tačiau mes kalbame apie Šilankos valdžią, kuri turės prisimti visą atsakomybę, jeigu bus priimtas sprendimas, kaip kad jis turėtų būti priimtas, panaikinti mm, GSP plus statusą, nes Šilankos valdžia turi prisimti visą atsakomybę, visą kaltę už tai, kad praeitie pažeidinėjo visus reikalavimus, bet kaip mes girdėjome ir šiandien toliau pažeidinėjo visus reikalavimus susijusius su pilietinėmis, e, politinėmis teisėmis, kurios turi būti garantuotos žmonėms Šilankoje, tai taip pat ir tamilų, sinalų atstovam, žurnalistams, tiem, kurie pasisako prieš dabartinę valdžią. Ir būtent mes turime įsiklausyti į paprastų žmonių liudijimus. Na, kai eina kalba apie priekybą su Latino Amerika ar Afrika, juk visuomet tai yra žmonės vietoje, kurie visą tą um, pažeidimų naštą neša ir tai yra tie žmonės, į kuriuos mes turime įsiklausyti. Aišku, kad ateis čia, atvažiuos čia pas mus valdžios atstovų ir, ir jie tikrai mums um, pieš labai gražų vaizdą, tačiau jis bus visiškai suklastotas ir netitiks situacijos vieto. Taigi mes negalime tikėti prezidento Radžipaksi uh, pasisakymais, atsižvelgiant į tai, kokia yra jų praeitis. Uh, um, Šilanka dabar turi galimybę rinktis. Tačiau abu kandidatai ir prezidentas, ir karinis vadas abu yra susitepę tame kare. Yra bandoma pasiūlyti alternatyvą, tačiau tai yra labai sudėtinga. Pirmininkas prašo baigti. Tikrai ne, nepakanka vien pasakyti, štai situacija šiek tiek pagerėjo, taigi jau džiaukimės tuo. Pirmininkas prašo baigti. Tačiau kaip yra su žurnalistų gazdinimais, kaip e, yra su tuo, kad žurnalistais negali nieko daryti? Rinaldi Šaldigru. Ačiū pirmininkė. Turiu pasakyti, kad mane tikrai glumina šios diskusijos. Man atrodo, kad ši diskusija iš tikrųjų labai skiriasi nuo kitų diskusijų. Mes perskaitėme ataskaitą apie Šri Lanką ir palyginkime ją su kitomis ataskaitomis, tarkim, krizių grupė prieš kelias dienas pateikusi savo ataskaitą. Ten kalbama apie tai, kad Šrilankoje situacija yra sudėtinga, bet toje ataskaitoje išvelgiama ir teigiamų elementų. Aš manau, kad tai taip pat reikėtų atsižvelgti prieš imant taikant, prieš imant taikyti baudžiamasias priemonės. Pagalvokime ir apie štai, kad jeigu šalis yra nubaudžiama ekonominė prasme, tarkim, yra panaikinama GSP, Tai visų pirma yra atliekamas labai išsamios konsultacijos. Man atrodo, kad komisarės Ešton pateiktas pasiūlymas buvo pernelik skubotas. Man kažkaip tai atrodo, kad visa ši diskusija yra pernelik britiška. Junktinės karalystės komisarė teikia pasiūlymą, Junktinės karalystės atstovai dažnai pasitaiko. Uh, Ir man atrodo, kad dėl to atlikta analizė galbūt nėra visiškai objektyvi. Aš manau, kad mes turėtumėm atsižvelgti ir į tai, kas daroma kitų šalių atžvilgių. Galbūt kitų šalių GSP, kit, kit, GSP plus taikymas arba netaikymas kitoms šalims neturėtų būti mamas kaip pagrindas. Jeigu BLS plus sistema bus nebetaikoma, tai dėl to nukentės darbuotojai. Mes neturime kažkokio kitokio papildomo finansavimo kaip Afrikos šalių atžvilgių. Man atrodo, kad komisija kaip jau ir apsisprendė, bet aš tikiuosi, kad per ateinantį pusmetį nauja komisija atidžiau svarstys e, Šrilanko situaciją. Kaderį. Ačiū pirmininkė, labai su dideliu sudomėjimu klausiau pasisakančių ir kolegų. Uh, Harlem Dezir priminė jums apie tai, kad buvo atliktas tyrimas, buvo trys svarbus klausimai kelti dėl vertybių laikymosi bendrai visoje planetoje. Šiandien konstatuota, kad nors yra padaryta tam tikra pažanga, kurią galima pripažinti, vis tik tai situacija Mm, dėl tų trijų dalykų - kankinimų, vaikų teisų ir civilinių teisų - Šrilankoje nėra gera situacija. Tikrai negalima to paneigti. Antras elementas. Savo pasakyti, kad, na, kaip europiečiai, aš tikrai pasisakau už Europos vertybės ir aš e, girdėjau, ką kolegos pasakė. Taigi, jeigu mes, e, tarkim, kaip komisija prašo dabar diskutuojame tą sprendimą ir jeigu mes, tarkime, žengiam žingsnį atgal truputėlį, atsisakom kažkiek tai savo principų ar vertybių, tų visuotinių vertybių, mes Vienas dalykas, kalbame labai gražiai e, į išorę, tačiau žengėme žingsnį atgal, kai eina kalba apie sankcijų pritaikymą, jeigu reikia apginti tuos žodžius, tai kaip tada mūsų tas veidas e, į išorę, koks jis yra, kas gali mumis patikėti. Antras dalykas, mane šokiravo, tikrai ne pono ambasadorio žodžiai, aš nekartą su jo bendravau, tačiau mane šokiravo ponas Grei ir kai kurie kolegos, kurie galvoja, kad Europos vartotojų ar įmoninkų Um, interesai turi būti svarbesni nei uh, kai, nei kai kurių vaikų ar moterų planetoje uh, interesai. Man tai yra nepriimtina. Šiandien mes esame tokiame mm, periode, kuomet turi būti priimtas sprendimas ir galbūt po, tarkim, po šešių mėnesių atsiras galimybė vėl išanalizuoti pritaikytas sankcijas ir galbūt tuomet Šilanka iki to laiko jau bus įrodžiusi, kad situacija tikrai pagerino, tai galbūt tuomet bus galima ir pakeisti tas sprendimas. Tas sprendimas, kuris dabar turi būti priimtas, man atrodo, yra visiškai pagrystas ir teisingas, yra panaikinti BSP plus statusą. Kas pari? Gerbiami kolegos, situacija Šrilankoje galbūt nėra tokia ideali, kaip kad įsivaizduojame ją mes, ES valstybės narės. Vis dėlto pagalvokime ir apie štai, kad jeigu Šrilankoje situacija nėra ideali, tai kokias mes priemonės turėtumėm taikyti. Aš manau, kad kolegė Rinaldinė labai teisingai pastebėjo, kad nuo tokių priemonių nukentės ne vyriausybė, o tie žmonės, kurie dirba ir gyvena toje šalyje. Tie žmonės tiesiog prarastų savo darbo vietas, neturėtų iš ko gyventi. Mes turėtumėm ne abstrakčiai kalbėti apie kažkokį prezidentą, o apie žmogų, kuriam reikia darbo, kad galėtų išgyventi. Taigi dėl šios priežasties aš manau, kad mes turėtumėm atidžiau stebėti situaciją Šrilankoje, tačiau nereikėtų taikyti tokių priemonių, kur, kurios netaikomos niekur kitur. Juk yra ir daugiau šalių, kurių situacija mūsų netenkina. Pagalvokime apie priekybinius santykius su Kinija. Man atrodo, kad Kinijoje žmogaus teisės neginamos taip, kaip mes norėtumėm. yra ir tokių šalių, kur vyriausybė prastelgėsi su savo žmonėmis, tačiau mes neturėtumėm e, pernelyg aštriai sureaguoti. Tikrai turėtumėm vengti to, apie ką kalbėjo Rinaldinė. Tikrai nenorėčiau, kad Junktinės karalystės vidaus reikalai įtakotų ES reikalus mes dar turime šiek tiek laiko prieš tarybai pareiškiant savo galutinę poziciją. Mes dar turėsime ir pusmetį pereinamojo laikotarpio ir tikiuosi, kad per ateinantį pusmetį Europos parlamentas išreikš savo poziciją šiuo klausimu, galba, galbūt rezoliucijos formą. Tikrai tikiuosi, kad taryba atsižvelgs į Europos parlamento poziciją. Man atrodo, kad iš šiandienos diskusijų netgi galima pasakyti, kokia kryptimi formuojasi Europos parlamento pozicija. Labai ačiū. Netrukus baigsime diskusijas, o dabar suteiksiu žodį komisijai. Jums skirsiu tris minutės. Ką mano komisija? Ar tie nauji faktai, kuriuos paminėjo Šrilankos ambasadoris, galėtų sušvelninti situaciją? Ačiū pirmininkė, pabandysiu atsakyti į e, iškilusius diskusijoje klausimus. Diskusija tikrai buvo labai įdomi. Visų pirma, norėčiau sugrįžti prie komisijos e, e, pranešimo, kurį komisija padarė lapkričio 10 dėl patie, pačio pranešimo. Ir tai pasitarnavo kaip pagrindas tolesniems komisijos žingsniams. Tas tyrimas karūnavo labai išsamų e, procesą, kurio metu mes atsižvelgėme į visą medžiagą, kurią gavome, įskaitant ir iš Šrilankos ir kitais kanalais, kuriuos minėjo ambasadorius. Tai iš tikrųjų buvo rezultatas ilgo ir išsamaus proceso. Niekas nebandė nieko skubinti. Ir remdamiesi tuo pranešimu ir komisijos išvedomis, mes parengėme ir, kom, ir tarybai pateikėme pasiūlymą laikinai mm, atsitraukti. Jeigu jis bus patvirtintas, e, tuomet po šešių mėnesių tai įsigalios. Tokiu būdu šalis galės imtis veiksmų, atitaisomųjų veiksmų, atitaisant tos dalykus, kurie buvo nurodyti, kurie išaiškėjo tyrimo metu. Turiu pasakyti, kad girdėjau žodį protekcionistinis diskusijos metu. Noriu pabrėžti, kad ta priemonė jokių būdų nėra protekcionistinė. Viskas, kas vyks, jeigu taryba patvirtins komisijos pasiūlymą, e, bus tai, kad kad Šri Lanka grįž prie standartinio BLS režimo. Priežastis, kodėl dabar jų sąlygos yra geresnės, yra todėl, kad jie kreipiasi ir patvirtino, prisėmė sąlygas pagal BLS plus sistemą, kuri yra mm, kaip ir sandėris tarp ES ir naudos gavėjų. Ir kai toks sandėris vykdomas, o viena iš to sandorio šalių nesilaiko numatytų sąlygų, tai yra tam tikros pasiekmes. Taip pat norėčiau paminėti, kad komisija ir toliau aktyviai dalyvauja dialogę su Šrilankos atstovais. Mes e, tikrai džiaugsimės galėdami pateikti naują pasiūlymą, pagal kurį bus atstatyta BLS plus sistema, tačiau iki tol mums reikia e, pamatyti, kad iš tikrųjų vietoje Šrilankoje imamasi atitinkamų veiksmų ir priemonių tiek administracinėje, tiek teisėkuros srityje toje šalyje, kad būtų ištaisyti trūkumai ir problemos nustatytos tame tyrime. Taip pat nu, noriu Jūs patikinti, kad komisija ir toliau stebės situaciją ir toliau stengsis e, palaikyti dialogą su Šrilankos vyriausybė, kokiais tik kanalais tai bus įmanoma. Ir Pirmininkas sako, gal galėtume, galėtų kalbėtas baigti. Taigi, jeigu situacija tinkamai pasikeis, tuomet bus atstatyta BLS plus sistema. Ačiū. Dabar vėl žodžiu suteiksiu kalbėtojams, šalims dalyvaujančiomis šioje diskusijoje. Šį kartą pradėsiu nuo pono Zenen. Tamil solidarumo tarptautiniam koordinatoriui. Trys minutės jums. Ačiū, pirmininkė. Pakartosiu kai kuriuos pastebėjimus, kurie buvo padaryti būtent vienas iš svarbiausių argumentų, būtent kuriuos išreiškė tiek Šrilankos vyriausybė, tiek kai kurie parlamento nariai, būtent kad tai paveiks darbuotojus, kurie dabar gauna naudos iš BLS. Dabar tie faktai, kad BLS plus dabar neegzistuoja, nėra visiškai tikslus. Jau dabar matome, kad prarandamos darbo vietos. Šrilanka taip pat labai nukentėjo nuo tsunamio visi tam skirti, atstatymo darbams skirti pinigai m, mm, buvo panaudoti korupciniams tikslams. To, todėl nemanau, kad šis argumentas yra pagrystas. Situacija pas mus yra dar blogesnė nei gazoje. iš tikrųjų visiems, kas gerbė žmogaus teisės, kurie nori, kad sąlygos skurstantiems pagerėtų, būtų didžiulė klaida, jeigu būtų žengtas toks žingsnis. Taigi, manau, kad teisinga, kad BLS plus būtų sustabdyta. Dar vienas dalykas dėl kintančios situacijos, kintančios situacijos tik 115 tūkstančių žmonių buvo paleisti. Buvo paleisti po to, kai buvo paskelbti rinkimai. Tik po to 115 tūkstančių žmonių bu, turėtų būti paleisti. Dabar jie vis dar yra laikino sulaikymo e, centruose. Tai tokie surinkimai susiję pastebėjimai, tačiau realybėje pasiūlymas e, realybėje niekas iš tikrųjų nevyksta nei politinė, nei žmogaus teisų prasme. Ir tose nukentėjusiose vietovėse jokių veiksmų nesimama. Minos, vietovės, kur žmonės gyvena, nėra išminuojamos ir taip toliau. Nėra jokios priežasties. Na, jeigu vyriausybė elgtųsi rimtai, jie galėtų ištaisyti situaciją. Ačiū. Šri Lankos ambasadoriai taip pat skiriamas trys minutės baigiamosioms pastaboms. Ar manote, kad surinkote pakankamai faktų, įrodančių, kad situacija pasikeitė? Na, pirmininkė, aš iš pradžių sakiau ir aš labai gerbiu šį komitetą. Mes nesakome, kad Šri Lankoje nėra problemų. Tai pasakiau labai aiškiai. Tačiau mes bandome pasakyti, kad egzistuoja kontekstas, kuriame įvyko, tai visą tai įvyko. Ir dabar šis kontekstas nebegalioja. Ir mes dabar laikomės normalesnių, įprastesnių standartų. E, Reporters Sans Frontier atstovas pasakė, kad situacija pagerėjo. Mano galva tai yra labai svarbus veiksnys ir kaip matau, jį pastebi ir kai kurie parlamentarai. E, žurnalistas e, pastebėjo, tačiau ne visi tai pastebi, kokie, koks yra tas e, stebuklingas slengstis, pagal kurį galima nuspręsti, ar įgyvendinimas yra veiksmingas. Taip pat svarbu, kad kartu su pokyčiais turėtumėte užtikrinti, kad su Šrilanka būtų elgiamasi kaip ir su kitomis panašaus statuso šalimis, kitai būtų pažeidžiami mm, tarptautiniai principai. Juk dar nėra priimta galutinio sprendimo, atrodo, kad egzistuoja tam tikras sumaištis, tam tikras neiškumas vis dar lieka laiko, kad šis sprendimas būtų nuodugniau apgalvotas. Aš raginu jūs e, dar pagalvoti, duokite mums daugiau laiko. Ir tik tada priimkite sprendimą remdamiesi tuo, ką mes būsime padarę. Tokiu būdu būtų patenkinti ir pono Kadarif, ir pono Dezir pasiūlymai, ir tai, ką pasakė pono Jado. Aš negaliu patenkinti žmonės, kuriems nerūpi problemų sprendimas, bet aš galiu patenkinti tuos, kurie, yra, kurie masto atvirai ir yra sąžiningi. Pirmininkė, dar vienas pastebėjimas. Tam tikrą prasme nusivyliau e, klausydamasis pono iš Tamilų solidarumo judėjimo pasisakymo. Jis kalbėjo klišėmis apibendrinimais. Aš stengiuosi Jums pateikti statistiką, kalbėti konkrečiai, kad pamatytumėte, jog per šiuos metus viskas žymiai pagerėjo. Aišku, aš gerbiu Jūsų pastebėjimą dėl vakardienos ir dėl to negaliu Jums nieko atsakyti ir todėl net nebandau Jums pateikti atsakymo. Tačiau bandau pasakyti, kad kalbėkime realistiškai, neformuokime kažkokios diasporos. Atrodo, kad tamilai Šrilankoje irgi nori eiti mūsų bendros gerovės keliu, tai leiskime jiems tai daryti. Ačiū. Labai ačiū, ponės ir ponai. Man atrodo, kad diskusija buvo išties labai naudinga. Apie tai jau diskutavome šiame komitete ir anksčiau. Europos parlamentas dirbdamas vadovaujasi atvirų požiūrių, kviečia įvairus kalbėtojus tam, kad jie galėtų išsakyti savo požiūrį mūsų susitikimuose. Ačiū Jums. Move to point Kągi galima perėti prie dešimto darbo tvarkės klausimo, tai yra susitarimas dėl priekybos bananais tarp ES ir bananų tiekėjų šalių, kuriams teiktas didžiausio palankumo priekyboje statusas. Norėjau pasveikinti su generaliniu direktoriumi, generalinio direktorato vadovu Davidu O'Sullivanu. Kiek žinau, jeigu reikia, vertėjai galės dirbti pusvalandžių ilgiau. Taigi, posėdžiauti galėsime iki pirmos valandos, jeigu to prireiks. Leiskite priminti, kad praėjusiu metu gruodžio mėnesį įvykusiame posėdėje mes jau aptarėme šį klausimą, tada minėjome Latinų Amerikos šalis, kalbėjome apie susitarimus dėl bananų importo iš tokių šalių paskalėmi iš PPO. Džiaugiasi tuo, kad uh, buvo sėkmingai išnagrinėti ginčiai dėl šių labai subtilių klausimų. Na, o dabar be muito į ES bus galima įvežti tūkstančius tonų iš AKR Na, o kitiems eksportuotojams bus taikomi muitai 176 eurų už toną. Latino Amerikos šalis yra labai svarbios importuotojos ir jos mano, kad jos yra diskriminuojamos. EPP ginčių sprendimo tarnyba pritarė Latino Amerikos šalių skundui, na ir ES turėtų peržiūrėti savo politiką. Taigi gruodžio mėnesį buvo pasiektas susitarimas, kad ES turės pradėti mažinti muitus importuojamiems bananams iš Latino Amerikos šalių. Ir tas ir reikėtų mažinti muitus, kol jie pasieks 115 eurų už toną 2017 metais. Bananus eksportuojančios šalis iš ES biudžeto turėtų gauti apie 200 milijonų eurų tam, kad jos galėtų prisitaikyti prie naujojo muito. Na, o dabar Norėčiau suteikti žodį ponui O'Sullivan, kuris yra komisijos priekybos generalinio direktorato vadovas. Jis mums pristatys susitarimo sąlygas. Šio susitarimo galima įtaka Doha, Dohai. Kągi, ponas Sullivan, sveiki atvykę pas mus ir jums teikiamas žodis. Uh, Ačiū, pirmininkė. Aš džiaugiuosi galėdamas informuoti komitetą apie naujus įvykius. Kai buvau susitikęs su jumis prieš kalėdas, aš sakiau, kad galbūt pavyks pasiekti sustarimą ir iš tikrųjų pavyko. Kaip jau sakiau anksčiau, mes vadovavomės e, teisiniais sumetimais, nes mus pasmerkė daug PPO narių, nes mes e, nesilaikėme PPO taisyklių dėl prekybos bananais. Taip pat mes supratome, kad jeigu nesusidėrėsime dėl specialių sąlygų bananams, tai tada nepavyks baigti Dohos dėrybų raundo, nes bananai būtų laikomi tropiniais produktais. Aš suprantu, kad čia yra tam tikra prieštara, nes jeigu koks produktas yra tropinis, tai tikrai bananams tai būtų taikoma. Bet e, ekonominė prasme reikėjo rasti atskirą traktavimą bananams. Taigi viskas buvo susiję ir su dėrybomis PPO dėl tropinių produktų apskritai. mes turėjome ginti ir ES žemės ūkio produktų gamintojų interesus. Mes turėjome susidėrėti dėl būtent tų tropinių produktų. Taip pat tai yra svarbu ir AKR valstybėms. Jeigu mes norėjome sustarti dėl bananų ir kitų tropinių produktų, Tai turėjome sustarti ir dėl sąlygų, kaip teiktumėm papildomą pagalbą tam šalims, kurios nukentėtų dėl priekybos liberalizavimo. Na ir kaip sakiau, praėjusio susitikimo metu mes vadovavomės ir politiniais bei moraliniais sumetimais. Mes norėjome kartą ir visiems laikams imti ir išspręsti šį kontroversišką, nuodingą klausimą, kad jis nebeiškiltų dėrybose nes šis klausimas kenkia mūsų įvaizdžiui, mūsų reputacijai Ženevoje. Šis klausimas nuolat iškildavo, iškildavo ir iškildavo ministrų susitikimuose, ginčių sprendimo taryboje. Na ir tikrai suprantu, kad reikėjo rasti galutinį sprendimą. Dabar tas susitarimas yra pasiektas. Pirmininkė, aš jūsų rankose. Aš suprantu, kad mes turime labai nedaug laiko. Nenoriu kalbėti išsamei apie visas techninės detalės, nebent jūs to pageidautumėte. Aš manyčiau, kad galbūt reikėtų surenkti techninį ekspertų susitikimą, kur būtų galima uh, gilintis į detalės. Kol kas toks mechanizmas dar neegzistuoja, bet aš norėčiau pasiūlyti surenkti techninį briefingą asistentams arba tiems komiteto nariams, kurie itin domisi šio klausimu. Taigi galbūt šiandien į visas detalės nereikėtų gilintis, nes jeigu taip atsitiktų, tai tikrai sugaištumėm daug laiko. Vis dėlto aš suprantu, kad svarbu žinoti ir detalės ir jeigu kas nors jomis domisi, galime surenkti techninį briefingą. Tokiu būdu parlamentas gautų visapusišką informaciją apie vairias techninės detalės. Taigi viena vertus mes kalbame apie susitarimą dėl bananų kaip po tokią. Ten yra numatytos sąlygos ir kaip būtų sprendžiami ginčiai. Susitarimo dėka paaiškėja kaip bananų klausimas būtų sprendžiamas Dohos darybų kontekste. Yra paralelus sustarimas su JAV. Ten taip pat yra numatytas ginčių sprendimo mechanizmas. Taip pat noriu paminėti ir sustarimų paketą dėl tropinių produktų ir preferencijų mažinimo. Tokiu atveju sąrašas kelbiamas viešai, tropinių produktų atveju nėra skelbiamas viešai, nes tai yra susijęs su Dohos darybų raundu. Valstybės narės gavo visapusišką informaciją apie tropinių produktų sąrašo turinį. Ir aš manau, kad buvo atsižvelgta į valstybių narių susirūpinimą. Na ir galiausiai noriu paminėti atskirą susitarimą, sako, ir valstybėmis Ten kalbama apie bananų, bananę adjustment mechanizm. Pažadu niekada nevartoti šio mechanizmo santrumpos. tame mechanizme kalbame apie tai, kaip būtų galima pakoreguoti priekybos bananais sąlygas. Kągi. Šiuo metu mes rengiame um, susitarimo teisinį tekstą. Aišku, mums reikės palaukti, kol komisija pradės eiti savo, nauji komisarai pradės eiti savo pareigas. Tuomet dokumentas pateks į kitą politinį lygį. Mes paprašysime, kad kad e, ministrų taryba patvirtintų tą susitarimą ir be abejo mes nuolat informuosime Europos parlamentą apie visą vykstantį procesą. Kai susitarimas bus pasirašytas, tuomet Europos parlamentas tą susitarimą turės patvirtinti, nes tai bus tarptautinis susitarimas. Yra dvi šio susitarimo dalis, kurios bus taikomos laikinai Visų pirma, mes kalbame apie muitų mažinimą. Na ir taip pat susitarime yra nuostata, kad abi šalis nebetęs e, ginčių teismuose, kai įsigalios susitarimas. Tai yra svarbus susitarimas. Kaip sakiau, Tame sustarime yra du šie laikini aspektai. Jeigu parlamentas šiam sustarimui nepritartų, tai jisai neįsigaliotų. Vis dėlto aš tikrai tikiuosi, kad pavyks išspręsti šį subtilų klausimą su komisija ir su taryba. Neturiu šiandien jokio stebuklingo sprendimo. Mm bet suprantu, kad klausimas tikrai jautrus. Dar noriu pridurti, kad šis susitarimas yra nėra laisvosios priekybos susitarimas, tai yra tam tikras tarptautinis susitarimas remiantis sutartimi. Pagal šį susitarimą reikės jūsų pritarimo. Manau, kad dar reikės aptarti ir įvairias procedūras. Tarkim, ratifikavimo procedūros yra grėmėstiškos, lėtos ir dėl to gali būti sunku priimti greitai sprendimus dėl šių klausimų. Reikės, kad jūs pritartumėte kai kuriems techniniams techniniams detalėms. Na ir reikėtų pasvarstyti, koks būtų geriausias būdas, kad jūs galėtumėte dirbti laikydamiesi sutarties, bet antra vertus, kad mes galėtumėm ir toliau dirbti bei dėrėti Ženevoje. Dėl paramos sakar šalims. Na, čia kalbame apie atskirą paketą, atskirą instrumentą, šiek tiek pakoreguosime vieną iš dabartinių pagalbos teikimo mechanizmų ir tai bus daroma bendro sprendimo procedūros metu. Taigi tiek, tikiuosi, kad jūs pritartumėte tam, kad surinktumėm techninį briefingą, kurio metu galėtumėm pristatyti visas techninės detalės tam, kad komitetas uh, turėtų gauti visapusišką informaciją apie tai, kaip šis sustarimas veiks. Taigi tiek, o dabar laukiu jūsų klausimų. Ačiū, aš taip suprantu, kad tai yra pirmas tik tai politinis įvertinimas šio klausimo, dar mes grįšime prie to ateityje. Dėl to, kad turėsime tvirtinti, galbūt spręsti šio klausimu. Man atrodo, kad pasiūlymas yra tikrai protingas. Ta, ką Vilsolivin pasakė dėl to, kad uh, reikėtų surenkti techninės diskusijas, ne vien tik tai su europarlamentaras, bet galbūt ir su politiniais atstovais, gal patarėjais. Tai būtų naudingas būdas, kuris padėtų mums gauti geresnį informaciją apie šį susitarimą. Dabar suteiksiu žodį kolegoms, vėlgi mus spaudžia laikas, taigi prašysiu visų apsiriboti dviem trim minutėm. Kad ir prašom. Merci, Ačiū pirmininkai, negryšiu prie paties sutarimo klausimo, nors mm, ir kaip ponia Ferrera Valner ir Degucht pasakė savo gruodžio mėnesio mm, pareiškimuose, bananų koordinatoriams pasakė, mm, aš e, vis tik tai grįšiu prie konkretesnių klausimų. 200 milijonų numatyta 2010-2013 metų laikotarpį kaip pagalba apie 250 milijonų būtų numatyta tam tikram skaičiui valstybių, tačiau tikrai ne visoms valstybėms bus skirta pagalba. Taigi, kurioms iš AKR valstybių bus skirta pagalba, ar visoms, kurios gam, tiekia bananus, ar tik tai pačioms stambiausiams, kam? Antras klausimas, ar ta pagalba bus pratesta po 2013 metų? Trečias klausimas, ar ta pagalba, kuri yra numatyta kaip parama biudžetui, uh, nukeliaus tiesiai šalims bananų augintojams ar keliaus per kažkokį tai kitą vyriausybinį kanalą, ratą kažkokį tai, ar bus užtikrintas skaidrumas, kad iš tikrųjų ta pagalba patektų tiems augintojams, kuriems ta pagalba reikalinga. Kitas dalykas dėl uh, diversifikavimo ir modernizavimo šiame sektoriuje, kiek bus ta pagalba pasiekta šiuo, dėl šių dalykų. Ir kitas dalykas dėl tos papildomos pagalbos, tik tai 4 procentai yra numatyti žemės ūkio srities pagalbai. Nieko nėra regioniniai pagalbai numatyta. Aš kalbėčiau apie Centrinę Afriką ir apie Kamerūną, kur tikrai visiškai nėra nieko numatyta regionės pagalbos kontekste ir ypač Kamerūnui, kuris yra vienas iš stambiausių bananų augintojų. Ir pabaigai. Mes kaip europiečiai tikrai ypač rūpinamės ultraperiferiniais regionais, taigi kokia bus pagalba numatyta jiems.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 po 20 metų e, panašu, kad e, vis tik tai susitarta. Manau, kad tai yra labai svarbus e, tarptautinių santykių ir ties pasiekimas. Ir taip pat ir Doha raundo dėrybose labai svarbus žingsnis. Aišku, tai mm, tas susitarimas nėra labai geras bendrijos banano gintojams. Uh, Reikia pasakyti, kad dauguma iš jų yra ultraperiferniuose regionuose, pavyzdžiui, Kanaro salose ar Madeiroje. Ir dauguma iš jų nenori tokios apsaugos, kokia buvo jiems numatyta anksčiau. Ir kaip Europos parlamente mes jau nekartą apie tai kalbėjome. Merci, euh, Ačiū pirmininkė. Čia akivaizdu, kad kalbame apie pagalbos programą į perinamojų laikotarpį, tai yra labai svarbus dalykas. Ir kadangi kalbame apie pinigus, man atrodo, kad visuomet labai sudėtinga yra išsiaiškinti, kiek ES gauna per muitų rinkliavas iš atvir, dėl priekybos bananais. Ar yra kažkokios statistikos to klausimu, kiek um, vis visuomeninis sektorius gauna tos naudos per um, muitus, kurie surinkami už bananų importą ES. Tai yra kaina, kurią po to sumoka ES vartotojas. Ar yra kokiu tai skaičiu, gal galėtumėt pateikti mums? Guja vardu, Džiau Higgins. Ačiū pirmininkė. Trys klausimai, ponas Elvan. Ponas Elvan. Pagal ankstesnę tvarką buvo didžiulė tokia įtampa tarp AKR um, valstybių ir tų įprastinių dolerio zonos uh, valstybių. Koks buvo AKR valstybių bendras požiūris į tai, dėl ko jūs dabar susitarėte? Ar tai yra bendras, platus susitarimas? Uh, Antras dalykas - Hondurasas yra labai svarbus banano eksportuotojas. Kaip žinome, politinė situacija yra labai sudėtinga, dabartinė ta išrinkta vyriausybė nuvertė diktatūra. Taigi, su kuo buvo pasirašyta, su kuo ES pasirašė sutarimą su dabartinė diktatūra ar su ankstesnė tikra vyriausybė? Uh, Ir pana Sarvina, jūs kalbėjote apie nevyriausybinės organizacijas, kurios paprašė, kad komisija aiškiai skirtų um, bananus, kurie yra pagaminti pagal sąžiningos priekybos, nemasinės, smulkesnio uh, masto prie, uh, auginimo to, tos metodiką tarp tokių bananų ir to stambios masinės produkcijos bananų. Uh, kad būtų ta režimas e, palankesnis tiem, kas augina smulkių mastų, kas labiau palankiau aplinkai augina bananus. Ar yra kažkas tai tokio padaryta tuo klausimu? Merci, Monsieur le Président. Ačiū pirmininkė. Tikrai sutarimas yra labai svarbus. E, be to, iš esmės bus gali, tokiu būdu susit, rastas susitarimas tarp trijų stambiausių konkuruojančių bananų kompanijų Amerikoje ir su, su pačia JAF ir Latino Amerika visam regione. Noriu paklausti dėl europinės uh, um, rinkos tų dolėjinių bananų, AKR e, bananų, bananų iš ES periferinių regionų. Visa e, tai susimaišys bendroje sistemoje, kaip yra su ta kvotų sistema, kas liks, pavyzdžiui, po dešimties metų. Uh, dabar mes pradedame tą perinamąjį laikotarpį, bet kas bus po, po dešimties metų, pavyzdžiui, kokia bus situacija um, su. Um, Mm, AKR bananais ir ultraperiferinio ES regionų bananais. Ir dabar dėl BAM sistemos, dėl tų 200 milijonų, ar tai yra skaičius pakankamas pereinamajam laikotarpiu ir kas bus, jeigu paaiškės, kad tų pinigų nepakanka, ką jūs pasiūlysite tuomet daryti. Trečias dalykas dėl tos procedūros, kurią jūs paminėjote, mm, dėl to, kad um, parlamentas turėtų uh, pritarti m, mm, tam sprendimui dėl pernamo laikotarpio sistemos, kai dar net nedavė sprendimo iš, pritarimo iš principo. Tai aš Taip suprantu, kad gal tarptautiniu mastu tai dar yra sudėtingesnė situacija, tai kaip tada, jeigu dar nėra o, to galutinio sprendimo, bet jau sprendi dėl perinamojo laikotarpio sistemos, o, ar, ar atvirkštinis turi būti variantas. O, Aš suprantu, kad reikalingi labai skubus juridiniai sprendimai, tačiau kita vertus ta sistema svarstama tokį ilgą laiką ir vis tik tai jeigu yra ta problema ir jeigu parlamentas galvoja, kad na, nėra aišku, ar ta sistema iš tikrųjų atitinka reikalavimus, tai kaip dabar mes galime duoti sutikimą prieš išsiaiškinimą ir iš tikrųjų viskas atitinka reikalavimus. Dabar, kai Lisabono sutartis įsigaliojo, aš vis tik tai galvoju, kad nereikėtų taip jau pasakyti parlamentui tokią situaciją, kuomet kyla klausimas iš viso, ar viskas atitinka reikalavimas. Ponas Macio norėjo pasisakyti, nors jis nėra parla... E, komiteto narys, tačiau aš vis tik tai suteiksiu jam žodį. Eh, Ačiū pirmininkė. kaip kolegos sakė, tai nėra geras susitarimas, nėra, geras, nėra palankus susitarimas bendrijos banano augintojams. Uh, tiem, kurie dirba Europos Sąjungoje. Nėra numatyta jokių papildomų priemonių ES augin, banano augintojams. Aišku, AKR valstybės yra patenkintos, amerikiečių kompanijos patenkintos, tačiau kaip su Europos banano augintojais? kai komisija nustato 230 eurų už toną tarifą, mes kalbame tik tai apie 160-170 eurų, gal netgi 140 eurų už toną kainą. Tai yra aišku, kad poveikis bendrijos bananų augintojams bus milžiniškas. Jau dabar yra paprašyta, kad 50 centų būtų sumažinta e, bananų dėžės kaina. Ar iš tikrųjų yra pakankamai kompensuojama e, bendrijos bananų augintojams, nes šis susitarimas yra paremtas e, galbūt istorinė statistika, tačiau komisija juk turi teikti pagalbą žvelgdama į ateitį. Pirmininkė, aš labai paremčiau tą mintį, kad reikalingas techninis e, posėdis. Uh, Atsakysiu į Ispanijos kolegos pateiktą, gal galėtumėte atsakyti į tuos klausimus, kurį, kuriuos pateikė Ispanijos kolega, ypač dėl Madeiros, Kanarų salų regionų ir kitų ES regionų gaminančių bananus. Ar dar kas nors norėtų užduoti klausimą? Ne, taigi žodį tada suteiksiu vėl Davidui O'Sullivanui. Turime nemažai klausimų, tačiau nedaug laiko. Septynios minutės, ar, pas, ar spėsite per tiek atsakyti? Pasistengsiu. Visų pirma, į poną Harif ir Dezir klausimus pabandysiu atsakyti dėl kompensavimo AKR. Uh, Taigi, ponia Arif, jūs klausite dėl to korekcinio mechanizmo pritaikymo. Tai turiu pasakyti, kad taip, tas bus sprendžiama bendro sprendimo procedūra ir jūs irgi dalyvausite tose sprendimuose. Antras dalykas jau yra tam tikrų aiškių ženklų iš, iš e, dėrybų C'était allumé, mais est-ce que ça, ça va maintenant Dėl to korekcinio mechanizmo dar kartą e, tas šis klausimas bus sprendžiamas bendro sprendimo procedūra, parlamentas kartu su taryba spręs dėl šios programos visų sąlygų. Atvirai turiu pasakyti, kad nesu visų šitų klausimų ekspertas. Čia mm, vystimosi generalinio direktorato ir AKR ekspertai užsieima tais klausimais. Tačiau reikia pasakyti, kad tai pagalba kuri potencialiai bus prieinama visoms valstybėms, kurios augina ir eksportuoja bananus, tačiau atitinkamai proporcingai pagal tai, kiek jie jų augina ir eksportuoja. Iki 2013 metų yra numatyta ta pagalba, nes finansinė perspektyva yra iki to laikotarpio. Aišku, numatyta yra, kad po to bus susėsta, apsvarstyta ir iš tikrųjų kokia yra situacija, ką galima toliau daryti, ar tai bus tik tai augintojam ir gamintojam pagalba. Čia eis kalba apie viso sektoriaus rėmimo priemonės, įvairias priemonės, kurias potencialiai bus galima pritaikyti. Aš gal nesileisiu per daug į detalės. Galiu pabrėžti, kad iš tikrųjų Jeigu organizuosite techninių diskusijų tokį posėdį, tai mes e, pasirūpinsime, kad ateitų ekspertai, kurie galėtų jums detaliai viską pristatyti, ką mes jau aptarėme su AKR valstybėmis. Bet tikrai noriu pabrėžti, kad e, visi e, sprendimo projektai bus teikiami jums ir jūs bendro sprendimo procedūroje kartu galėsite visas detalės tvirtinti. Pana Žado, noriu pasakyti, kad na, tikrai galiu pasakyti teigiamai, tu, tu yra, tos, yra tie skaičiai. A, keli šimtai milijonų eurų per visą laikotarpį. Tai aš viską galėsiu Jums pateikti raštu, dabar galvoje neturiu tų visų skaičių. Toliau dėl AKR valstybių požiūrio ponas Higgins teiravosi. Manau, kad jau anksčiau sakiau, kad uh, na, jos nes, nelabai entuziastingai tai priemė, nes mane, kad išliks status quo. E, aš visiškai suprantu, kad e, buvusi situacija status quo tiesiog nebuvo įmanomas tiek dėl teisinių priežasčių, tiek dėl dėrybinių sunkumų. Dohos dėrybų raundė. Jie suprato, kad jeigu bus reikalaujama bananus laikyti tropiniais vais, vaisiais, tai nėra neprotinga pozicija, tai būtų sumažinta 80 procentų. Šiuo atveju tik 30 procentų buvo sumažinta, tai jie pasirinko tą mažesnę blogybę. Taip pat e, jie patyrė naudos iš e, lengvatinių tarifų mažėjimo, taip pat finansinės pagalbos. Taigi, manau, kad tikrai rasite daug AKR kolegų, kurie kritiškai pasisakys e, šiuo klausimu, tačiau, kalbant bendrai, jie pripažįsta, kad padarėme viską, kad atsižvelgtume į, inter, į jų interesus. Uh, Ir iš tikrųjų rezultatai būtų galėję būti daug blogesni. Dėl Hondūro buvo pasirašytas pradinis susitarimas Ženevoje ambasadoriai pasirašė tą techninį pradinį dokumentą dėl mm, sąžiningos priekybos ir taip toliau. Na, visų pirma, nemanau, kad Na, vėlgi diskutavome su didžiausio palankumo priekybos statusą turinčiomis šalimis. Stengiamės skatinti informuotą vartotojų pasirinkimą, o ne kažkokį m, mm, primestą diferencijuotą e, režimą. Taip pat klausėte dėl rinkos galėsiu Jums perduoti statistiką, nes tikrai mes turime labai tikslius skaičius ir tais klausimais paradoksaliai, tačiau iki šiol nors muitinės tarifas mažėjo, palankiausia statusą turinčioms valstybėms vis tik tai AKR dalis augo. Dėl to Latino Amerikos valstybių reakcija buvo akivaizdi, kad na, iš tikrųjų nepakankamai yra kompensuojama tas, ta nepalanki situacija rinkoje. Čia aišku eina kalba apie labai nedidelius skaičius, punktus, tačiau aš tikrai turiu skaičius ir, ir pateiksime visą statistiką jums dėl to susitarimo poveikio situacijai rinkoje. Atvirai kalbant, ba bananų rinka, bananų patekimas į a, parduotuves yra gan a, tokia ypatinga situacija čia dėl to, kaip muitai įtakoja mažesnę kainą parduotuvėse, rinkoje. Čia tikrai nėra tokį, taip paprasta pritaikyti bendrus ekonominius modelius, kurie parodytų, kodėl yra tokia ar kitokia situacija. Tačiau Dabar dėl to uh, e, pernamo laikotarpio sutarimo aiškiai reikia pasakyti, kad uh, formaliai, aišku, pasirašinės taryba. O nuomonė dėl atitikimo, aišku, čia yra parlamento reikalas. Yra numatytos atitinkamos nuostatos. Aš jau viršiau savo septynės minutės. Taip, yra du elementai, kurie turi įsigalioti iš šio dėl šio sutarimo prieš pas, patį pasirašymą. Aš, aš, aš mm, suprantu, kad galima tar, svarstyti tuos dalykus, tačiau reikia pasakyti, kad tie du elementai nėra neatšaukiami. Ir man atrodo, kad iš tikrųjų būtų uh, Labai gaila vis tik tai, kad jeigu tas susitarimas įsigaliotų, o po to reikėtų jį atšaukti. Aš manau, kad vis tik tai reikėtų kažkaip į tai tuos du elementus e, suderinti. Sutarimas šis yra vienas iš tų tokio techninio požiūrio sutarimų. Tai vienas iš tokių. Tai čia reikėtų iš tikrųjų surasti uh, tam tikrą būdą, kuris leistų jums pilnai dalyvauti e, tokių susitarimų e, sudarime, tai yra tokių sutarimų susijusių su laisva priekyba, tai yra įprastinis susitarimas. Ir galiausiai dėl vidaus e, gamintojų situacijos aš Išgirdau, ką norėjote pasakyti, tačiau tai nėra jau mano atsakomybė, čia yra Žemės ūkio generalinio direktorato atsakomybė. Aš tiesiog leisiu savo pastebėti, kad dabartinis biudžetas numatytas bendrijos e, e, gamintojams yra 279 milijonai per metus. Ir tai sudaro subsidiją apie, prilykstančią apie 10 tūkstančių eurų už hektarą. Jei palyginčiau su kitais e, subsidijuojamais pasėliais, e, medvilnę. Ir čia subsidijos e, yra nuo 252 iki 271 milijono, taigi pasakyčiau, kad parama ir taip jau yra gana ženkli. Ar tai yra pakankama, na tai ne nuo manęs priklauso, Esu tikras, kad šios diskusijos dar vyks. Aišku, nuomonės skirsis, priklausomai nuo to, ar atstovaujate šalį, kuri gamina to, tokį pasie, augina tokius pasėlius ar ne. Mūsų nuomonė. Mes esame išnagrinėję visus etapus ir manome, kad jau dabar tiems gamintojams teikiama ženkli parama iš biudžeto. Nemanau, kad dabartiniai pokyčiai labai pakeis jų situaciją. Čia mūšis pagrindinis vyksta tarp AKR ir didžiausio priekybės palankumo statuso šalių, tačiau esu tikras, kad šis klausimas dar ateityje bus aptartas. Tačiau dėl jo aš neturiu jokio, jo aš tiesiogiai nekontroliuoju, atsiprašau, kad kalbėjau per ilgai, tikiuosi atsakiau visus klausimus. Ačiū. Manau, kad tai buvo labai aiški diskusija, daug kas per ją paaiškėjo. Dabar dėl procedūrinių aspektų mes šiame komitete svarstome šį klausimą ir kitą kartą vėl pakviesime jūs atvykti čia ir aptarti tuos procedūrinius aspektus. Tačiau mes pirmą turime apsitarti tarpusavyje. Taigi ačiū labai. Kitas posėdis įvyks trečiadienį, sausio 27.10 val. Viso gero. Ačiū už bendradarbiavimą. Thank you. Thank you very much. I'm sorry. Again. No, no, okay. You are entitled to. No, no, no. I, I tried.